Good afternoon, everyone. I'm very... Labą dieną, labai malonu visus pasveikinti pas mus e, viešose klausimuose apie Junktinės karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos poveikį aplinkai, visuomenės veikatai ir maisto saugai. Ypač noriu pasveikinti šešis ekspertus, kurie pas mus šiandien atvyko. Šios svarbus klausimus. Labai ačiū Jums, kad atvykote. 19 metų kovo mėnesį Junktinė karalystė išstos iš ES ir taps trečia šalimi. Jos išstojimas iš ES kelia rimtų klausimų. Tarp jų ir to išstojimo poveikį ES, kadangi aplinkosauginės problemos savo esme yra nepaiso sienų. Todėl svarbu užtikrinti, kad Junktinės karalystės išstojimas net paveiktų mūsų politikos, politikos tvarumo ar mūsų turimų standartų, kokybės standartų, ar Junktinės karalystės kokybės standartų. Šios klausimus organizavome tam, kad pabandytume išmatuoti breksito poveikį toms politikoms rytims, kurios yra mūsų komiteto kompetencijos dalis. Po to mes šią informaciją ketiname pateikti mūsų darybininkams, siekiant užtikrinti, kad šie klausimai atitinkamai atsispendėtų ir mūsų darybose su Junktinė karalystė, kad kaip galima daugiau būtų galima apriboti neigiamą Junktinės karalystės išstojimo poveikį Europos Sąjungai. Dėl šio, šių klausimų formato, tai noriu informuoti, kad kiekvienam ekspertui skirsime po 10 minučių pasisakymui, o po kiekvienų dviejų pasisakymų leisime užduoti klausimus ir atsakyti į juos. Na ir dabar hm, lauksiu šiandienės diskusijos ir nedelsdama noriu <laughs> suteikti žodį mūsų pirmajam e, svečiui, ponui Gjords Kalsen, kuris yra Arla Foods vykdomasis direktorius. Prašom Jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju Envi komitetui, kad jis Arla Foods suteikė galimybę dalyvauti šiuose klausimuose Europos parlamente ir pakalbėti apie Brexito poveikį maisto saugai. Abi temos yra labai svarbus kooperatyvui tokiam kaip Arla Foods. Aš esu šiaip asmeniškai Arla Foods e, verslo vadovas Europoje, o prieš tai vadovavau Junktinėje karalystėje tam verslui ir žinau abi e, darbo pusės. Arlo Foods e, teikti saugius, tvarius pieno produktus yra verslo esmė. Miesto saugos aukščiausias ligmuo yra mūsų visos kelionės dalis. Nuo pat mūsų darbo pradžios, kai XIX amžiaus pabaigoje susiformavo mažas kooperatyvas. Maisto sauga buvo mūsų e, kelionės dalis nuo pat pradžios. Brexit visgi buvo tam tikras surprizas atėjęs 16 metų birželio mėnesį. Kaip Europinis kooperatyvas mes pasinaudojame ES galimybėmis ir gerai veikiančią bendrąją rinką. Nėra paslaptis, kad mes norėtume kitokio, būtume norėję kitokio Junktinės karalystės referendumo rezultato, bet belieka gerbti Junktinės karalystės sprendimai išstoti iš ES ir mes tengiamės užtikrinti kuo geresnius ateities santykius tarp ES ir Junktinės karalystės. Ir tuo pačiu mes gerbėme ES bendrosios rinkos integralumą. Trumpai norėčiau pristatyti Arlo Foods kooperatyvą ir Brexito svarbą mums. Ir norėčiau pakalbėti ir apie Brexito poveikį maisto saugai taip pat. Arla Foods yra ūkininkų valdoma pieno bendrovė. Šiandien mes, mus valdo 11 200 ūkininkų iš 7 šalių, Junktinės karalystės, Dan... Vokietijos, Švedijos, Danijos ir Beneliukso. Mūsų misija yra kurti ko, ger... kurti ko geresnę vertę mūsų ūkininkų pienui. E, Siekime nu, mokėti kaip galima didesnę kainą ūkininkams, o pelnas pasidalėjamas tarp visų ūkininkų visose septyniose šalise atstovų valdyboje yra 150 ūkininkų, kurie atstovauja kitus 11 tūkstančių ir jie priima būtent tuos svarbiausius strateginius sprendimus. Galime pasakyti, kad Arloje mes turime savo Europos parlamentą. Mūsų ūkininkai patiekia daugiau kaip 14 milijardų kilogramų pieno per metus. Mes yra ketvirta pagal dydį pieninė pasaulyje ir didžiausias gamintojas ekologiško pieno produktų. Visas pienas tiekiamas mūsų savininkų, jie turi atitikti kokybės e, patikrinimo programą, jį pagrįsta ES teisės aktai susijusiais su pieno kokybė, maisto sauga, aplinka ir gyvūnų gerovė. Turime 55 pieninės visoje ES, turime bendrą tiekimo grandinę, visi turi laikystis e, griežtų reikalavimų. Maisto sauga yra pamatinis akmuo, kurio, kurio paremtas visas kooperatyvas nuo karvės iki vartotojo. Jungtinė karalystė yra didžiausia mūsų rinka, kur parduodame, gauname 25 procentus mūsų pajamų, savo pajamų, bet Jungtinė karalystė yra ne tik rinka, bet ir namai. Tai yra namai, kuriuose dirba 2700 ūkininkų ir jų šeimos bei 3500 darbuotojų. Apie 70 procentų Junktinės karalystės e, pajamų pagristi Junktinės karalystės ūkininkų pienų. Likusiai 30 procentų pajamų gaunami iš importuojamo pieno produktų iš mūsų e, pienių iš ES. Pervežame 160 tūkstančių pieno produktų į Junktinę karalystę ir 24 tūkstančius tonų iš Junktinės karalystės į ES. Čia matote visą tai ekrane. Apskritai, e, kieto breksito atveju mes galime tikėtis 2,7 milijardų kilogramų pienų, kurie nebus patiekti į Junktinę karalystę, todėl reikės e, rasti jam naują rinką. Tai būtų panašu e, situacija po Rusijos embargo atrodytų kaip vaikų darželis. Tai pakenks ūkininkams, konkurencingumui ir pasauliniai pieno rinkai kad galėtume mokėti kaip galima didesnę kainą už pieną mūsų ūkininkams ir išlaikyti darbo vietas ūkiuose, daugiausia kaimo vietovėse. Kuo laisvesnis priekybos sustarimas tarp ES ir Junktinės karalystės būtų labai svarbus. Aišku, reikėtų gerbti ir vidaus rinkos integralumą, e, kas yra būtina optimaliai panaudoti mūsų pieną ir e, tiekimo grandinę. Kol nebus pasiektas laisvos priekvygėvos sustarimas, mums reikia pakankamo perinamo laikotarpio, kuris atitiktų kaip galima daugiau status quo, kad mūsų ūkininkai galėtų pasirengti naujai situacijai rinkoje. E, e, kaip galima laisvesnė prekyba pienų ir pieno produktais, tai reiškia prekyba be tarifų ir be netarifinių kliūčių. Toliau, kalbant apie maisto saugą ir breksitą, tai netarifinės kliūtis reikštų administracinės kliūtis prekybai. Bet taip pat Junktinė karalystė ateitėje turėtų laikytis ES teisės aktorą kvėlėvančių reikalavimų dėl gyvūnų gerovės, veterinarių vaistų, e, pašarų, gyvūnų gerovės ir taip toliau. Pirmieji žingsniai buvo žengti Junktinės karalystės siekiant užtikrinti, kad e, tas pat, būsimas patvirtintas e, šaukimo aktas perkeltų visas, visus ES teisės aktus Junktinės karalystės teisės teisę. Tai netmeta, kad Junktinė karalystė ateitie galėtų pakeisti tos teisės aktus. Dabartiniai signalai iš vyriausybės yra šiek tiek neaiškus, bet tendencija yra aiškiai, kad bandoma išlaikyti tą patį aukštą maisto saugos lygmenį ir vengti bet kokio išsiskirimo teisėje dėl maisto. E, siekiant tai užtikrinti ateityje, reikia į, į sustarimą įtraukti mechanizmą, kad Junktinės karalystės teisės aktai dėl maisto saugos atitiktų ar būtų ekvivalentiški ES teisai. E, skaičiuodami riziką dėl maisto saugos, mes vertiname tai štai kaip. Akivaizdu, kad Junktinės karalystės vartotojams rūpi tas pats, kaip ir vartotojams valstybės narėse, kadangi visi standartai šiuo metu yra suderinti, mes matome mažai rizikos, kad Junktinės karalystės ūkininkai ar gamintojai norėtų sumažinti tos standartus ir taip konkuruoti kainos pranašumu. Vartotojai to nenori, nenori mažmeninkai, ekonomika E, ekonomiškai tai nebūtų prasminga tarptautinio verslo prasme. Ir taip yra ir su mumis Arla Foods bendrovėje. E, sprendimas nukreipti nuo ES teisės aktų prieštarautų tendencijoms. Vartotojai Junktinė karalystė, kaip ir ES, nori e, saugaus, autentiško maisto ir nori tokio teisė, kurios, tai teisės sistemos, kuri tai numatytų. Mes matome bendrą tendenciją, kad vartotojai karalystėje ir Europos Sąjungoje suartėja, jų pozicijos suartėja. Tai mes manytume, kad e, žemesni standartai karalystėje nebūtų ko gero įvesti. Mūsų kooperatyvinis modelis pagristas nuolatiniu mūsų produktų gerinimu ir stipria vidaus rinka, kur laisvai galima prekiauti pieno produktais. Junktinė karalystė ne tik yra didžiausia rinka, bet tai taip pat ir mūsų namai. Ir kad optimizuotume uh, pieno panaudojimą, mes e, remiame, kaip galima laisvesnį sustarimą, laisvesnę priekybą pieno produktais, e, gerbent vidaus rinkos integralumą. Uh, Išeities taškas yra stiprus, vartotojų tendencijos yra aiškios ir taip turėtų pasilikti. Išsiskiriančių standartų dėl maisto saugos pavojus mums atrodo minimalus, bet mechanizmas užtikrinantis, kad ateityje tai turėtų būti sustarimo dalis. Mūsų analizė rodo, kad gali būti inflia, kilti infliacija breksito atveju. Aišku, rinkos tai turėtų pakoreguoti bet kai 2,1 milijardo kilogramų pieno nebus vežama į Junktinę karalystę, mums reikės naujų rinkų ir tai gali sukelti tam tikrų sutrikimų tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. E, griežtas breksitas pakenktų ūkininkams ir vartotojams ir atsilieptų vartotojų kainams. Kaip Europos parlamento nariai, jūs esate sprendimų prieimimo dalis ir raginu Jūs siekti kaip galima laisvesnio prekybos sustarimo su nuliniais tarifais, be netarifinių kliūčių, kad e, prekyba pieno produktais tarp Sąjungos ir Junktinės karalystės būtų vykdoma pagal vienodas taisyklės dėl maisto, maisto saugos ir panašiai. Ačiū. Kita mūsų kalbėtė, ponė Sue Davis, e, politikos strategijos padarėja Which organizacijoje. Ačiū. Noriu padėkoti už galimybę kalbėti šiandienos klausime. Norėčiau visų pirma papasakoti apie Which organizaciją tiems, kurie nieko apie ją nežino. Esame e, savarankiška vartotojų organizacija Jungtinėje karalystėje, finansuojami per e, informacijos skirtos vartotojams E, leidinių pardavimus. Ir mm, tai mums užtikrina savarankiškumą, taip pat ir politinį savarankiškumą. Turime beveik pusę milijono rėmėjų, esame stambiausia vartotojų organizacija Junktinė karalystėje. Brexito klausimų mūsų pozicija yra neutrali, bet mes norime užsitikrinti geriausią e, įmanomą sandorį vartotojams darybose dėl Junktinės karalystės pasitraukimo ir norėčiau savo pasisakymę aptarti keletą klausimų. Visų pirma, apžvelgsiu dabartinę padėtį ir papasakosiu, kokie, kokie yra ES teisės aktai maisto saugumo srityje, aptarsiu breksito iššūkius ir galimybės ir pakalbėsiu apie tai, kokie prioritetai turėtų būti sprendžiami mūsų nuomonė. Pradėsiu nuo dabar galiojančio. Mm, teisinio pagrindo. Junktinė karalystė ir ES glaudžiai susiję. Um, sprendžiant maisto produktų saugos klausimus. Ir dabar egzistuojanti sistema iš, išsivystė per daugelį metų reaguojant į vairiausias krize, krizės, e, galvijų pasiutlygės, kitas. Ir dabartinė sistema yra pritaikyta prie mūsų poreikių ir e, E, tarnauja vartotojų e, interesams. E, manome, kad dabartiniuose įstatymuose yra tvirtinta daugybė principų, kuriuos mūsų nuomonė reikia toliau e, gyvendinti. Visų pirma, verslo įmonės atsakingos už maisto produktų saugą, tačiau e, viešojo sektoriaus institucijos taip pat vaidina svarbu vaidmenį, taip pat tuo rūpindamosi ir rūpindamosi, kad vartotojai būtų apsaugoti. Rizikos analizė sistema yra Junktinė karalystė kitokia nei kitose e, šalise ir svarbu, kad ta sistema ir toliau būtų taikoma. Svarbiausi aspektai, kuriuos norėčiau aptarti, tai rizikos vertinimo sistemos e, nepriklausomumas, nes reikia specialistų, taip pat e, mokslininkų teikiamų išvadėlių informacijos, tačiau tai susiję tik su sprendimų prieimimu. Ir yra erdvės ir kit, apibrieštiems veiksniams - etikos, gyvūnų gerovės klausimams, e, socialinės gerovės aspektams, kurie susijęs su įstatymais primamais dėl maisto saugos. Ir taip pat, e, reikia nepamiršti, atsargos principo, kai nagrinėjame mokslininkų e, parengtą informaciją, visuomenės sveikata turi būti svarbiausias prioritetas ir taip pat reikia nepamiršti vartotojų apsaugos. Reglamente e, numatyta, kad svarbiausia institucija yra Europos maisto saugos institucija institucija, kuri, taip, kurios, kuri rūpinasi maisto e, sauga ir rizikos veiksniais, taip pat atstovaujami ir pramonės interesai, tačiau tai atskirti nuo politikos interesų ir manome, kad Junktinėje karalystėje turime tokios sistemos ir laikytis. Taip pat yra daugybė kitų susijusių aspektų dėl maisto produktų naudos sveikatai, GMO, e, taip pat maiz, priedų naudojimo maiste, kurie aptarti teisės aktuose. Žinoma, Ištatymai šiais klausimais galioja valstybėse narėse, tačiau Europos komisija vaidina svarbu vaidmenį dabar per Santę direktoratą, anksčiau per veterinarijos e, tarnybas. O e, Brexito kontekste svarbu, kad trečiosios šalis laikytųsi ES teisės aktuose išdėstytų reikalavimų. Egzistuoja koordinavimo mechanizmai e, skubaus perspėjimo sistemos dėl nesaugių maisto produktų. Taip pat svarbu dalintis gyvybinė, strategiškai svarba informacija tarp valstybių. Ir egzistuoja ir atsiekamumo sistema, galima dalytis informaciją apie importuojamus produktus, kurie atvyksta iš Rotterdamo arba atvyksta į kitus Junktinės karalystės, į Junktinės karalystės jūrų uostus. Noriu pabrėžti, kad susidurėme su tais pačiais iššūkiais jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie mm, apsinuodimą maisto produktais, dažniau tie patys maisto produktai yra prieinami rinkne, yra, e, rinkoje Rinktinė karalystė ir kitose šalise. Ir tie klausimai ateitie veikiausiai nepasikeis, nes visi mm, gyvename susijusioje pasaulinėje maisto tiekimo grandinėje. E, bus įdomu pasižiūrėti, kaip toliau tie klausimai mm, bus sprendžiami, pavyzdžiui, klonavimo klausimas. Toliau šiek tiek apie galimybės. Ne, labai atsargiai kol kas apie tai turėtume kalbėti, nes kol kas nežinome, kokie santykiai susikurs, nes galimybės atsiveriančios priklausys nuo to, ar mums pavyks susitarti dėl priekybos sutarties ir taip pat tai to, kokie santykiai bus nustatyti. Taip pat e, svarb... Taip pat kitas svarbus dalykas tai lankstumas, ar didėjant Junktinė karalystė nukrypti nuo dabar galiojančios teisės aktų. Ūkininkavimas, ūkių politika yra labai svarbi, BŽUP politika. Iš vartotojo požiūrio taško tikimės, kad tai bus e, galimybė pradėti vykdyti labiau susijęta maisto produktų politiką, nes bando, bandėme tą klausimą aktualizuoti es mastu. E, žemės ūkija, žemės ūkio politikos klausimus sprendžia dabar atskiri departamentai. Tai taip pat peržiūrint žemės ūkio politiką e, galėsime išsiaiškinti, ar, ar nėra galimybių labiau susijęti kai kurias iniciatyvas, pavyzdžiui, našumo ir aplinkosaugos tikslus bei kitus. Nacionaliniu lygmeniu taip pat svarbu stiprinti įgyvendinimo užtikrinimo sistemą, nes dabar viskas patikėta vietos valdžiai, kad, e, bet ateitie veikiausiai mums iškirs sudėtingesnių iššūkių, jei susiformuos sudėtingesni priekybiniai santykiai. Turime ieškoti sričių, kur tuos santykius galima būtų sustiprinti, sąsąją sustiprinti. E, nebūtina iš karto imtis esminių reformų, jei kas gerai veikia, nieko nereikia taisyti. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie maisto produktų mytybinę vertę, botaninių e, gaminių bo, vertę, taip pat e, maisto produktų teiginius apie maisto produktų naudą sveikatai. E, Svarbiausia iš esmės, kad Dumtinė karalystė laikytųsi požiūrio ir siektų užtikrinti aukščiausius e, maisto produktų saugos ir sveikatos užtikrinimo kriterijus. Ateities santykiai be abejo nepaprastai atsilieps visoms iniciatyvoms ir, ir, ir galimybėms, kad atsiras naujų rizikos veiksnių iššūkiai. Noriu paminėti keletą dalykų. Visų pirma, Junktinė karalystės vyriausybė įsipareigojusi perkelti visus es teisės aktus į Junktinės karalystės įstatymus, e, kuomet Junktinė karalystė išstojinys. Tačiau yra praktinių klausimų, kurie turi būti sprendžiami nedelsiant pavyzdžiui, rizikos vertinimas, ką elgsime su ta sistema, kokie bus mūsų santykiai su EFSA, maisto saugos agentūra, E, kuri užtikrina kontrolę ir rūpinasi gyvendinimu. Ir ES ir Junktinė karalystė bus suinteresuotos toliau bendradarbiauti šioje srityje. Todėl tuos klausimus reikia išvesti kiek įmanoma greičiau. Junktiniai karalystiai svarbu ir nacionalinių gebėjimų klausimas, kurie, kurios reikia stiprinti, kad galėtume visu, visus tuos klausimus perimti ir vengti nereikalingo dubliavimo. E, Hartijoje ir sutartise yra e, nu, nu, nustatyti principai, kuriais paremti mūsų maisto saugos teisės aktai. Neaišku, ar tie principai bus perkelti jungtinės karalystės teisės aktus. Reikia siekti, kiek manoma, griež, griežtesnių kriterijų vartotojų interesų apsaugoje ir sveikatos apsaugoje. Busima Europos sužinknės karalystės priekybos politika, žinoma, aktuali tema vartotojams. E, vyriausybė popierioje teigia, kad jis sieks užtikrinti aukščiausius standartus. Tačiau, kaip bus pradėta dėrėtis dėl prekybos sutarčių su šalimis, kuriuose galioja labai skirtingi saugumo ir vartotojų apsaugos interesai, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose vienas iš šešių amerikiečių kasmet apsinuodė, jo tarp Junktinėje karalystėje taip nutinka tik vienam iš 66 piliečių. Taigi norime užsitikrinti, kad mūsų standartai nebūtų sumažinti, taip pat ir prekybos standartai. Vartotojų įtrauktis bus labai svarbi, nusprendžiant, kokie gamybos metodai taps primintini ateityje. Kaip žinote, vartotojams rūpi ne tik dėl saugumo sumetimo, bet ir dėl kitų um, priežasčių tie dalykai, nes jie nori turėti galimybę rinktis. Galiausiai nori e, pakomentuoti Piterio e, minėtą klausimą dėl prieinamumo. E, norime sklandžios ir laisvos prekybos, kuri neatsilieptų kainoms ir vartotojų pasirinkimui, kad, net, taip, kad ji taip pat neatsilieptų ir maisto produktų grandiniai, kad neatsirastų e, pagundų sukčiauti arba sumažinti standartus. Taigi prioritetai užbaigiant. Vartotojai turi būti Vartotojų interesai turi būti dėrybų, vykstančių dėrybų centras ir vartotojų organizacijos stebės, rūpistės, kad taip ir būtų, turime išlaikyti aukšto lygio standartus. Junktinėje karalystėje norime užtikrinti, kad būtų perkelti visi teisės aktai, bet taip pat pasi, norime pasirūpinti, kad reglamentavimo sistema būtų sustiprinta ir būtų griežtesnis mm, griežtesnė įgyvendinimo užtikrinimo sistema, kad standartų jokių būdų nesumaž... nebūtų sumenkinti. Reikia kiek įmanoma greičiau susitarti dėl ateities santykių, bendradarbiauti e, specialistų, taip pat rizikos vertinimo klausimais. Tai svarbu ir tarptautiniu mastu. Dirbame, pavyzdžiui, su Codex Elementarius e, komisija bei Pasaulio sveikatos organizacija. Tai e, bus labai svarbus veiksniai, vertinant viską iš pasaulinės maisto produktų grandinės. Pristačiau mūsų perspektyvą, bet žinoma, esu pasirengusi atsakyti į visus klausimus. Dėkoju. Kaip sakiau pradžioje, dabar galimybė pateikti klausimus komiteto nariam. Taigi, Laukiame jūsų klausimų ar komentarų. Ponas Taylor, jūs pirmasis. Dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų dviem svečiam už įdomius pristatymus. Ponui Karlsenui turiu klausimą. Jei bus tas kietas breksitas, E, ir tada bus laikomasi PPO taisyklių pienininkystės sektoriui. Tai kokią įtaką tai padarytų likusiam 27 valstybėm narėm ir ypač Airijos pienininkystės sektoriaus specialistams ir kaip tai atsilieptų eksportui. Ir ar yra kokių planų, e, kaip reiktų veikti, jei būtų kietas breksitas, griežtas breksitas. Dėkui, dar kiti klausimai, tada atsakysime, ponė Irda. Noriu padėkoti mūsų abiem kalbėtojam, turiu daug klausimų, bet pabandysiu galbūt tik kai kuriuos pateikti. Arla Foods atstovas sakė, kad daugelis jų produktų keliauja į jungtinę karalystę ir labai nedaug iš jungtinės karalystės. Jūsų skaidrėje matėme kūdikį, tai noriu paklausti, ar jungtinė karalystė pati gamina kūdikių maistą, ar visą įsiveža. Ir noriu paklausti, ar e, pieno produktai taip pat yra eksportuojami iš jungtinės karalystės į Europos Sąjungą. Ir ar taikoma ta tokio pristatymo tikslių laikų, delivery just in time procedūra, jeigu būtų po breksito, aišku, kad bus sienų kontrolė, tai e, kalė, pavyzdžiui, uoste, tada nebus galima pristatyti tų prekių būtent tuo tinkamu laiku. Kaip tada jūsų nuomonė? viskas vystysis. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, ką jums sakė Junktinės karalystės vyriausybė dėl prekių žymėjimo, vartotojų apsaugos ir kaip Junktinė karalystė, kai išeis iš ES, elgsis ir ar naudosis tą skubaus perspėjimo sistemą Ir kaip tada tos visos reguliavimo įstaigos dirbančiosioje srityje, ką jos darys. Dėkui, pirmininkė. Abiem kalbėtojam turiu klausimą. Jungtinėje karalystėje gyvena labai daug gyventojų. Praktiškai tai yra šalis, kur yra viena iš daugiausia gyventojų turinčių šalių po breksito reikalavimai maisto produktams taps įvairūs, nes Junktinė karalystė rinksis įvairias galimybės. Tie e, turtingesni žmonės Junktinėje karalystėje pirks brangesnius maisto produktus, e, kurie gaminami užtikrinant labai aukštą gyvūnų apsaugą ir e, taip pat maisto produktų tinkamas gaminimo taisyklės, o aišku, neturtingesni žmonės turės pirkti pigesnį maistą ir jungtinė karalystė, manoma, turės labai daug pigaus maisto įsivežti. Taigi bus perkama daug pigesnio maisto iš pasaulinės rinkos. Bet visi žinome, kad tas pigesnis maistas nebūtinai pagamintas laikantis aukštų gyvūnų apsaugos standartų, nebūtinai jis yra maistingas ir aišku, nebūtinai pakankamai saugus. Tai yra rimta problema, kuri gali sukelti įvairias lygas ir taip toliau. Taigi norėjau paklausti jūsų, ar yra potencialiai tokios grėsmės ir ar nebus taip, kad Junktinėje karalystėje pradės dominuoti pigus maistas. Yra žmonių, kurie neįperka brangaus maisto ir visą laiką perka pigų, bet tie, kas įpirktų brangų maistą, tiesiog negalės jo rasti, nes rinka bus užtvindinta pigių maisto produktų. Ką jūs galėtumėt pasakyti? Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį mūsų prelegentam, kuris pirmasis nori atsakyti. Arla Foods. Pirmiausia, atsakysiu, kas bus, jei bus tas griežtas breksitas. Šiandien jungtinė karalystė mažai pagamina pieno, tiek kalbame apie ūkiuose pagamintą pieną, tiek apskritai visą e, pieno produktų maisto grandinę. Taigi tas trūkumas sudaro 20 procentų, todėl labai daug pieno ir pieno produktų į Jungtinę karalystę yra mm, eksportuojami. Ir čia e, glaudus ryšys Junktinės karalystės yra su Airija, daug čederio sūrio įsivežama ir, aišku, nemažai šių produktų įsivežama iš Junktinės karalystės. Junktinė karalystė sako, kad tiesiog galėtume paprašyti e, savo ūkininkų daugiau pieno primelšti. Ir tiesiog uh, e, Junktiniai karalystiai problema yra didinti savo pieno gamybos pajėgumus. Bet aišku, tam reiks laiko. Tam reiks laiko, kad atsirastų reikalingi gamybos pajėgumai įvairiose srityse. Mes įvairius scenarijus vertiname. Uh, bet labai sunku kol kas kažką konkretaus planuoti, nes situacija yra labai neaiški ir kol kas jokia įmonė tikrai neplanuoja didelių investicijų į jungtinės karalystės e, pieno produktų sektorių, nes nežino, kaip viskas atrodys. Kalbant apie kūdikių e, pieno kūdikių mišinių mm, gamybą. Junktinė karalystė pieno mišinių kūdikiams negamina. Daugelis, iš esmės tokie produktai yra įvežami į Junktinę karalystę. O paskutinis klausimas, jei galėčiau dar jį atsakyti, kadangi jau mm, pirmas pradėjau atsakinėti į klausimus, tai taip yra potenciali rizika, vartotojai ir mažmenininkai Junktinėje karalystėje siekia, kad maisto standartai daugelėje sričių pagerėtų. Taip pat, pavyzdžiui, mūsų sektorio, kuriame mes dirbame, irgi stengiamasi, kad žmonės galėtų įsigyti įperkamų produktų, kurie būtų aukštesnių mm, standartų produktai. Bet kadangi pieno produktų Junktinėje karalystėje trūksta, tai aišku scenarijus, kad prastesnės kokybės, pigesnis maistas m, mm, pateks į Junktinės karalystės rinką yra visai įmanomas. Bet e, reikia, aišku, siekti, kad bent jau tie minimalūs e, kokybės standartai būtų užtikrinti, kad būtų apsaugoti vartotojai. Dėkoju. Atsakysiu į paskutinius du klausimus. Buvo kalbama apie standartus ir vartotojų apsaugą. Ar vyriausybė, vyriausybė mums pateikė, užtikrino mus, kad bus laikomasi maisto produktų ženklinimo ir kokybės standartų, bet mm, užtikrinimas tas yra tokio bendro pobūdžio. Praktiškai visų esminių dalykų kol kas dar nesvarstėme. Mes norime, kad vartotojų interesai būtų prioritetinės svarbos interesai. Pasitraukimo įstatymų projektas bus svarstomas bendruomenių ir po to lordų rūmose. Ir kalbama apie tai, kad reiktų visus ES teisės aktus įtvirtinti Junktinės karalystės įstatymuose. Bet kai kalbame apie įgyvendinimo aspektą, tai viskas priklausys nuo santykių su ES. Maisto standarto agentūra Junknėje karalystėje jau svarsto šios dalykus, bet kol kas nėra jokių, e, kol kas nėra nuspręsta, ar Junknės karalystės maisto standartų komitetas e, tuos standartus tvirtins ar bendradarbiaus su ES maisto saugos agentūra EFSA, kol kas nieks neaišku. O dėl tų e, prastesnės kokybės ar prastesnių standartų maisto produktų. Turime siekti, kad e, tikrai e, to būtų išvengta. Maisto kainos jungtinė karalystėje kyla, nes krenta svaro kursas. Ir matome, kad vairuot, e, vartotojų susirūpinimas maisto kainų kilimu yra apčiuopiamas, bet turime užtikrinti vartotojų pasirinkimo galimybę, o tai susijęs su maisto saugos užtikrinimu, su maisto produktų kokybė ir su mm, gyvūnų gerovės užtikrinimu. Ir net jei kainos kils, vyriausybė neturėtų daryti kompromiso, leisdama uh, sumažinti maisto kokybės standartus. Reikia, kad tie minimalų standartai būtų ir, ne, ne, ne, ir jie būtų numatyti Junktinės karalystės įstatymuose, kad nebūtų taip, kad supermarketai sakytų, bet mes turim savo vidinius kokybės standartus. Dabar Junktinėje karalystėje žmonės yra pripratę, kad turi galimybę rinktis iš daug produktų ir net, kaip kalbame apie tas pigios maisto produktų parduotuvių grandinės, net ir ten e, žmonės pirkdami tuos pigesnius maisto produktus žino, kad tam tikra kokybė yra užtikrinta. Bet aišku, jei kyla kainos, e, tai, tai turime žiūrėti, kad nebūtų aukojami dėl to standartai ir maisto produktų kokybė. Dėkui toliau, ponė Gerling. Labai ačiū. Keist, Walterį, pratesant, ką sakėte, jūs labai aiškiai pasakėte apie problemas e, likusią Europos Sąjungoje. Įdomu, ką jūs ir kitos organizacijos darote dėl Europos Sąjungos 50 straipsnio. Ar kieto breksito atveju nuvokiama, kad gali būti rinkos iškraipimų? reikia nepamiršti tokios galimybę. Pavyzdžiui, dėl infliacijos Junktinėje karalystėje, karalystėje, o e, likusioje ES dalyje, ypač Airijoje, deflacijos scenarius. Ką jūs darote šiuo klausimu? Ir antra, daug kalbama apie sienos Airijoje klausimą. Aš, žalnumą iš Junktinės karalystės pusės, apie tai aišku kalbu. Dabar svarbu išsiaiškinti, ką galvoja likusios ES šalis. Pramonė ir politikai sako, kad reikia rasti sprendimą, bet man atrodo, kad jūsų atveju, jums tas sprendimas yra labai svarbus. Galbūt turite pasiūlymų, koks tas sprendimas galėtų būti. Ar bus dar klausimų? Taigi, ta, žodis vėl svečiams, prašom. Taip, pamiršau atsakyti į klausimą, kas atsitiks kalė. E, atsiprašau dėl to, buvo anksčiau užduotas apie tai klausimas. Mes e, per metus siunčiame per Junktinę karalystę 6500 konteinerių ir mes galvojame, kaip kartu su ES užtikrinti veiksmingą muitų kontrolę, kad mūsų sunkvežimai neišsirkiuotų eilę prie sienos. Žinoma, tai yra klausimas, kurį žinome ir bandome jį spręsti, kalbėdamėsi su vyrais žmonėmis dėl klausimų užduoto ką tik, ar mes keliame klausimą, kas būtų griežto kieto Brexito scenarijaus atveju, kai 2,7 milijardo tonų kilogramų pieno nepatektų į Junktinę karalystę. Aišku, mes galvom apie tokį scenarijų, kuomet sustotų visas importas. Nebūtinai galbūt tai įvyks, bet poveikis bus didelis. Žinoma, šį klausimą mes keliame. Ta pieną reikės pakeisti kažkuo kitų jungtinė karalystė, o iš ES jį eksportuoti į kitas rinkas. E, aptarinėjame šį klausimą su vairiomis institucijomis ir vyriausybių organizacijomis, kaip su tuo susidoroti ir koks bus poveikis. Dabar žinoma, galiu pasakyti, kad mes, mums pavyko apsarbuoti Rusijos embargą, užtruko šimtai laiko, buvo tam tikrų neramumų. Mūsų didžiausias verslas yra Junktinė karalystė yra, ir aš nerimaučiau visų pirma dėl to, nes Junktinė karalystė pajėgumų nėra, kad būtų galima sustiprinti gamybą, padidinti gamybą staigiai. Airijos klausimas yra sudėtingas. Aš neturiu atsakymo į šį klausimą. Deja, be abejonės, Junktinė karalystė yra priklausoma nuo importo iš Airijos, ypač čia dario sūrio, bet ir kitų pieno produktų. Čia yra ypatingi santykiai. Manau, kad sprendimą reikia rasti. Jeigu manęs paklausmėte, tai aš manau, kad jį reikia rasti, bet aš konkretaus sprendimo neturiu. Ar dar kas nors norėtų papildyti? Jeigu ne, dėkoju dviem svečiams pasisakiusiems maisto saugos temą. Mes, aišku, juos kviečiame pasilikti toliau ir pereiname prie kitos temos. Tai yra aplinka. Ir dabar prašau ponę Charlotte Burns iš Sheffieldo universiteto pateikti savo pasisakymą. Ačiū. Dėkuoju už kvietimą apsilankyti pas Jūs šiandien. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu platesnio akademinio tinklo dalis, jis vadinasi Brexitas ir aplinka. Čia dirba akademikai daugiausiai iš Junktinės karalystės, bet ir iš Europos, kuriems rūpi breksito poveikis Junktinė karalystė ir Europos aplinkosaugos politikai. Šiuo metu mūsų veiklą finansuoja Junktinės karalystės ekonominės socialinės, socialinės reikalų taryba. Ir jeigu užduosite man klausimų, į kurios atsakymų nežinosiu, aš galiu kreiptis į savo tinklą. Aš norėjau pakalbėti apie priežastis, kam buvo sukurta ES aplinkos politika, aplinkos e, ekspertų ir ekonominės priežastis čia buvo. Jos paaiškina politikos skūrimą ir kodėl ji yra svarbi Brexito darybo antrajam etapui. Pirmiausia, aplinka. Perfrazanant Bilą Clintoną, akivaizdu, kad viena iš priežasčių e, turėti tą politiką yra tai, kad tarša nepaiso sienų, Jungtinė karalystė turėjo nepavydėtiną reputaciją kaip purvinas e, Europos žmogus. E, Dar nuo praeito amžiaus 80-mečio e, dėl oro taršos ir akmens anglės deginimo, kuomet vėjas visas taršą atpūsdavo į Europą, į Norvegiją. E, kad sudarotų su kanalizacijos problemas, Junktinė karalystė e, ties ilgus mažius ir tą kanalizaciją išpumpuodavo iš šiaurės ir jos jūrą. Šie pavyzdžiai rodo, kodėl reikia spręsti tarp valstybinių mastų tokios klausimus. E, vietinės problemos Europos aišku nepasiekė. Šie pavyzdžiai rodo, kad aplinkosauginiai Teisinės organizacijos nerimavo dėl breksito poveikio. Kadangi mūsų patirtis nėra labai tokia, kokia būtų galima didžiuotis, o didžiausia pažanga, pasiekme, pasie, pažanga buvo pasiekta įstojus Europos Sąjungą, todėl sprendimai priimti Briuselėje ir Strasbūrėje turėjo pozityvių poveikį Junktinė karalystė. Todėl ateityje, perinant prie naujo landšafto, Junktinės karalystės sprendimai neturėtų turėti E, neigiamo poveikio Europai. Taigi yra aplinkosauginių priežasčių, e, kad Junktinė karalystė ir toliau išlaikytų standartus, kurie yra kvalentiški europinėms. Toliau, toliau žinios ir ekspertų žinios. Mes vis daugiau suprantame, kokios sudėtingos yra ekosistemos, o tai reiškia, kad vis daugiau suprantame, kiek mažai suprantame apie mūsų elgesio poveikį aplinkai. Ir žvelgiant iš šios perspektyvos svarbu telkti išteklius informaciją, kad galėtume nustatyti tos elgesio modelius pastebimus vienoje ar kitoje šalyje ir pastebimus kitose. Klasikinis pavyzdys yra vabzdžių nikimas Vokietijos rezervatuose. Ir mokslininkai nori sužinoti, ar tai yra platesnė tendencija, o, o kad tai sužinotume, reikia darytis duomenimis su kitomis šalimis. Taigi reikia darytis duomenimis tarp šalių. Tik tai tokiu būdu mes galime tinkamai suprasti, kokį žmoginių elgesys poveikį daro gamtiniam pasauliui. ES suteikia tokiam keitimus platformą, todėl norėtume, kad Junktinė karalystė ir toliau bendradautų su ES, kad galėtų gauti duomenys iš ES aplinkos agentūros ir bendradarbiauti su ją. Trečia dalis - ekonomika. Svarbiausias aplinkos politikos variklis ankstyvomis dienomis buvo ekonominiai veiksniai, siekiant užkirsti kelią aplinkosauginiam dempingui. Aplinkos komitetas parlamente bendro sprendimo pirmosiamis dienomis buvo vienas didžiausių klientų tų aplinkosauginių direktyvų. Yra priežasčių, ekonominių priežasčių, kad Junktinė karalystė išlaikytų tuos pačius standartus, jeigu Junktinė karalystė norėtų prekiauti su ES. Atrodo, kad per trumpą laiką, kadangi egzistuoja tie patys standartai kol kas, e, tas ekvivalentiškumas e, išliks e, kurį laiką, bet yra išsiskirimo pavojus ilgesname laikotarpėje. Akeiko, tai yra ES teisino įgyties e, klausimas turėtų būti ir sustarimo dalis. Tik tos e, taisyklės, kurios e, priimtos aplinkos saugos sudarties pagrindų, vis tiek turi poveikio ir konkurencijai. Jeigu valstybė skiria žemę aplinkos apsaugai, tai pakliūna į nepalankesnę situaciją priešingai palyginti su kitomis šalimis. Taigi bendras gamtos e, saugomojo, bendri išstatymai šią prasme yra prasmingi ir iš ekonominės perspektyvos žvelgiant. Taigi, pakalbėjau apie tris aspektus, dar yra keletas dalykų, kurie sverta paminėti. Vienas būtų teisinis aspektas. Priimtina manyti, kad ES numato aukštesnius standartus negu Junktinės karalystės ar tarptautiniai aplinkosauginiai įstatymai. Dažnai girdime argumentą Junktinėje karalystėje, kad tarptautiniai e, aplinkosauginiai įstatymai nustato platesnę sistemą ir Junktinė karalystė galėtų prie jų grįžti po breksito. Noriu priminti, kad tarptautinė teisė retai yra taip griežtai gyvendinama kaip e, Europos ir yra mažesnių standartų. Taigi tas argumentas e, mano supratimu vertinti neskeptiškai. Ir dar vienas dalykas - klimato kaita. Man atrodo, kad čia Junktinės karalystės vaidmuo buvo ne, toks lyderiavimo vaidmuo, bet yra trys pavojai. Komisija pastarosiamis dienomis e, e, misijų prekybos sistemą apriboja nuo Brexito poveikio, bet vis tiek yra klaustukų, kaip Junktinė karalystė galės gyvendinti savo tikslus, mažinant šiltnamio dujų emisijas jeigu ji nebus ETS narė. Ir ką tai reikš e, CO2 kainai ir rinkoms. O čia Junktinės karalystės e, sprendimų prieimėms rūpi, bet turi rūpėti ir Europos e, pareigūnams, kad būtų galima pasiekti priežiaus susitarimų gyvendinimo. Antras klausimas yra susijęs su Junktinės karalystės politika ir diplomatų patirtimi. Junktinė karalystė buvo lyderė klimato srityje ir sukaupė nemažai patirties iš tarptautinių darybų ir e, gana palankiai tai yra vertinama kitų Europos šalių. Manau, kad svarbu po Brexito e, tęsti tą bendradarbiavimą ir keistis e, diplomatinėmis ir kitomis žiniomis. Na ir toliau politikos e, balansas taryboje. Junktinė karalystė dėl klimato kaitos ir bendrosios žemės ūkio politikos dažnai buvo linkusi siekti daug. Vienas pavojus yra ta, kad nesant Junktiniai karalystiai, parlamentas praras potencialų partnerį taryboje ir daugiau klimato skeptikų balsų gali imtis, imti girdėtis. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau pasakyti, yra devoliucija. Daug apie tai nekalbėsime, nes Patrikas apie tai pakalbėjęs daug išsameu. Bet aš rengiau e, susitikimus šio klausimu. Vis grįžta klausimas, kad aplinksosiniai klausimai po breksito bus pamiršti. Europos parlamente lankiausi ne vieną kartą, savo karjerą pradėjau Europos parlamente kaip asistentė prieš rašant disertaciją. Ši institucija turi tikrai gerą istoriją, jis siekia atsakomybės iš kitų institucijų ir e, dirba aplinkosinės darbo atvarkės tema. Brexitas turi e, įtakos aplinkosinėje valdysenai Europos Sąjungoje. Aš raginau pasinaudoti jums savo galiomis, kad aplinkosauga e, nenudardėtų kažkur žemiau e, visoje darbo tvarkėje darybose pagal 50 straipsnį. Ačiū. Toliau žodis ponui Patrik Kasment. Šiaurės Airijos aplinkosauginės link organizacijos pirmininkui ačiū. Ir noriu padėkoti už galimybę e, pasisakyti komitete. Šiandien kalbu kaip e, Šiaurės Airijos aplinkos saugos organizacijos atstovas, link organizacijos atstovas, bei e, Airijos aplinkos saugos ramsčio vardu kalbu. Kalbėsiu apie tai, kaip e, Brexitas atsilieps Airijai, Airijos aplinkos saugai ir kaip kieto breksito scenarius galėtų mus paliesti. ES daugelį metų apspręsdavo, kokios temos svarbiausios aplinkos saugos rytyje e, abipus e, sienos Airijos saloje. Ir ES buvo ir e, didžiojo penktadienio susitarimo e, gyvendinimo garantas. Tarp e, bendradarbiavimas abipus sienos Airijoje vaidina ypač svarbu vaidmenį užtikrinant mūsų gamtos paveldo išsaugojimą. Ir todėl ypač džiugiuosi parlamento spalio mėnesio rezoliuciją ir joje esančių teiginių, kad reikia pasirūpinti šiais klausimais Junktinės kalsės išstojimo sutartį ir juos ten aptarti. Todėl tikiuosi testinės jūsų politinės paramos, akcentuojant po, uh, aplinkosaugos bendradarbiavimo svarbą uh, pietų ir šiaurės santykiuose ateityje, gamtos apsaugoje ir taip pat siekiant iš, išvengti um, dempingo aplinkosaugos srityje. Uh, Susipažin... Jūs jau susipažinote su uh, mums svarbiausiais klausimais ir žinote mūsų rekomendacijas. E, taip pat noriu pasidalinti kai kuriais mm, pasiūlymais, kaip išvengti kietojo breksito scenarijaus ir jo poveikio uh, Airijai. Visų pirma, 50-ame 50 straipsnėje turėtų būti aptartas aplinkosaugos bendarbiavimas abipusienos pagal didžiojo penktadienio susitarimą. Uh, E, tai turėtų būti paremta ES e politikos priemonėmis ir finansavimo mechanizmais. Antra, kadangi Šiaurės Airija ir e, Airijos Respublika dalyjasi bendrais gamtiniais ištekliais augalais, gyvūnais, vandeniu ir oru, bei sprendžia tas pačias aplinkos saugos problemas, Airija yra jos teritoriniai, va, vandenys turi būti laikoma, laikomi vienu geografiniu vienetu. Tarp bendradarbiavimo abipusienos išlaikimas bei e, konkurencijos išvengimas šioje srityje po Junktinės karalystės išstojimo pareikalaus e, Šiaurės Airijos ir e, Airijos Respublikos teisinių sistemų suderinimo. E, pagal ES teisės aktus. Be to, manome, kad reikės tam tikrų mechanizmų, kurie turės būti įdėkti, kad būtų užtikrintas e, vienodas aplinkosaugos ligmo airijoje po breksito. Tai turėtų būti numatyta teisės aktuose. Galiausiai akcentuodami ES institucijų e, vaidmenį dabar, užtikrinant prigą prie teisingumo piliečiams ir pilietinės visuomenės organizacijoms, manome, kad reikės gyvybingų mechanizmų abiejose pusėse ir po išstojimo. Ačiū Jums už tai, kad klausėtės manęs ir esu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Ačiū. Dabar E, klausimų ir atsakymų raundas. Prašau. Pone Childers. Tai tikrai įdomus renginys ir noriu užduoti klausimą ponui Keisment apie Tai ką jo nuomonė būtų galima padaryti, kad e, pasipriešintume e, blogai situacijai, kalbu apie santykius tarp šiaurės ir pietų, bendradarbiavimą aplinkos saugos srityje, ar gal reikia kokiu nors struktūrų, ar naujų institucijų, arba organizacijų kurios būtų naudingos, nes žinau, kad yra spragų šioje srityje, ypač Šiaurės Airijoje. Ačiū, ponė Maginės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę užduoti klausimą. Jis tikriausiai nuskambės nelengvai, bet norėčiau grįžti prie jūsų pirmo pastebėjimo. Jūs minėjote didžiojo penktadienio susitarimo ir netrukus eisiu į AFKO komiteto posėdį, kur svarstome tris pranešimus susijusius su breksitu ir um, abiejų airijų bendradarbiavimo problemas. Uh, Ir noriu žodžiu sunku klausimą. Kodėl didžiojo penktadienio susitarimas ir e, bendradarbiavimas pasienyje yra toks aktualus? Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad yra daugybė susirūpinusio aplinkosauga, taip pat verslo ateitimi, tai nėra svarbus prioritetas darbo atvarkė. Deja, galbūt po šio klausimo jis taps prioritetu. Tu reikėtų įsiklausyti, ką, tai, ką žmonės mano ir, ir svarbu, kad Brexitas nepakryptų tą kryptimį, kurios baiminamės. Kokie, kokius sprendimus siūlytumėte, klausant, klausydamiesi, kaip vyksta dėrybos ir matydami, kur link viskas krypsta, galbūt turite kokių pasiūlymų ar komentarų. Ačiū toliau, ponas Taylor. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju kalbėtojams. Kita mėnesį Strasbūro plenarinėje sesijoje balsuosime dėl rezoliucijos Junktinės karalystės štaimo klausimų ir konstatuosime, arba, arba kad nepakankama pažanga pasiekta dėrybose. E, ir negalima pradėti dėrybos, dėrybų dėl prekybos sutarties arba kad pažanga pakankama ir galima parengti gairias dėl to, kaip e, turėtų vykti prekybos dėrybos. Jeigu taip nutiktų, e, siekiant tinkamai apsaugoti aplinką tarp valstybinės taršos klausimais, kalba apie e, oro, vandens ir buveinių e, apsu, apsaugą, Galbūt aplinkosaugos standartai e, galėtų tapti e, neatsiejama e, būsimos prekybos sutarties su Junktinė karalystė dalimi. Taip pat svarbu, kad Junktinė karalystė nenukentėtų, kad jos prekyba nenukentėtų. Galiausiai, kokie teisiniai mechanizmai geriausiai užtikrintų atitikti ir Mm, nuoseklumą tuo atveju, jei nebegaliotų teisingumo teismo jurisdikcija? Ačiū, dabar galimybę atsakyti tuos klausimus, kas norėtų pradėti. Pradėsiu nuo tų klausimų apie struktūras ir organizacijas. Mes ma, tikrai manome, kad turėtų atsirasti nauja struktūra Šiaurės Airijoje, kuri rūpintusi. E, aplinkosaugos e, nuostatų įgyvendinimu. Pas mus ši sistema silpnesnė, silpna, daug silpnesnė nei Junktinėje karalystėje ir tai galimybė čia kažką pakeisti, ją turime išnaudoti. Nežinau, nežinau kaip e, praktiškai tai reikėtų spręsti, nes aplinkosaugos rytyje mūsų darbas e, vertitinas vidutiniškai. Dėl tarp valstybinių pasienio struktūrų negaliu to komentuoti, bet noriu pasakyti, kad jau yra nemažai pasienio agentūrų, pavyzdžiui, LOKS agentūra, kuri rūpinasi ežerų priežiūra. Bet, žinoma, viskas priklausys nuo to, dėl, kokio, dėl kokios sutarties bus galiausiai susidėrėta. Kiek žinau, tokie klausimai kol kas e, nėra patys svarbiausi, o jie turėtų būti svarbus. Galiausiai problema yra tai, kad tarp Junktinės karalystės ir Airijos e, jų, jūrinėje sienoje, dėl jūrinės sienos yra nesutarimų. Tačiau tai buvo užmiršta. Uh, pastaraisiais metais ir Na, ne tik aplinkos sauginiai klausimai kelia susirūpinimą. Ir aplinkos sauginiai klausimai paliekami neiškioje situacijoje, neužtikrinama reikalinga apsauga. E, be to vyksta daugybė dalykų, kurie ne, nekontroliuojami aplinkosaugoje. Taigi mums ne tik reikės naujų struktūrų Šiaurės Airijoje, bet ir reikės pasirūpinti, kad dabar egzistuojančios struktūros išliktų ir turėtų galimybę tinkamai veikti ateityje. O dėl didžiojo penktadienio susitarimo, man atrodo, kad iki šiol mm, aplinkosauga nebuvo svarbiausias jo aspektas. Mes labiau kalbėjome apie bendryjų, apie bendruomenių e, sugyvenimą, politinius aspektus. Tačiau įdomu yra tai, kad bėgant metams bendradarbiavimas aplinkosaugos rytyje tapo labai svarbiu. Ir yra daugybė šiuo metu gyvendinamų projektų. Iš dalies, didžia dalimi dėl ES finansavimo skirto per taikos procesą, taikos užtikrinimo uh, projektus, pinigai jiems skiriami per kai kurias kai kuriuos fondus, taip pat LIFE programos finansavimas, Interreg fondų finansavimas. Mus labiausiai neramina tai, kad tos finansavimo galimybės arba sumažės, arba iš vis tų finansų nebebus po Junktinės karalystės pasitraukimo ir kad tai neišvengiamai atsilieps bendradarbiavimo aplinkosaugos rytyje ir pastangoms gerinti aplinką pritariu ponios Maginės nuomoniai, kad aplinkosauga iki šiol nebuvo darbo atvarkės prioritetu. Ir būtent todėl mes e, taip norėjome atvykti šiandienos renginį ir tuos klausimus iškelti ir aptarti ir pakalbėti apie jų aktualumą. Aplinka daro poveikį mums visiems. E, švarus oras ir švarus vanduo svarbus visiems. Manau, kad visi tai suprantame ir vertiname kokie sprendimai ir kokie pasiūlymai galėtų uh, būti pasiūlyti. Na, visi kol kas ieško sprendimų, nes vandens ir oro švaros klausimai yra labai sudėtingi. Jie, kaip užtikrinti, kad siena tarp pietų ir šiaurės būtų negriežta jungtinį karalystę išstojant. Tai sukels labai rimtų problemų ir sunku įsivaizduoti, kaip tą klausimą, kaip to būtų galima išvengti. Atrodo, kad, kad kažkur tai ta tvirta siena atsiras veikiausiai Airijos saloje. Ir dėl to mūsų nuomonė labiausiai nukentys aplinkos sauga. Jeigu atsirastų kieta na, e, mūro siena, tarkime. Pono Tayloro klausimą atsakysiu dėl to, kokius modelius galėtume diegti yra skirtumų tarp to, kad, kas administraciniu požiūriu yra veiksminga ir aplinkosaugai paranku ir to, kas įmanoma. Taigi administraciškai našus ir aplinkosaugai primtinas variantas. Samtinė karalystė įgyvendina aplinkosaugos teisės aktus Europos ir toliau dirba ir gyvena, tačiau tai menkai tikėtina, nes Junktinė karalystė nebegalios teisingumo teismo e, jurisdikcija. Todėl reikės e, dėl šių klausimų susitarti, remiantis abipusiai pripažįstamais standartais arba kažkokiais kitais atitikmenimis. Taip pat turės būti sukurta kažkokia institucija. E, ir per ją ES žinos, kad Junktinė karalystė e, laikosi to susitarimo, dėl kurio susidarės. Darau prielaidą, kad tai bus tuo atveju, jei dėrybos vyks taip, kaip jos vyko iki šiol, nes jos yra įstrigę šiuo metu. Uh, just, just to add to that, um, the, one of the points in Mr. Taylor. Dar pridursiu. Ponas Tayloras klausė apie saistančio pobūdžio prekybos susitarimus. Mes suprantame, kad ES aplinkos sauginės direktyvos, pavyzdžiui, paukščių direktyva, buveinių direktyva, bei, bei pamatinė vandens direktyva, aplinkosaugos poveikio vertinimo direktyva netaikytinos, tarkim, ES ir Norvegijos sutarčiai. Todėl mes esame sunerime, kad jos Junktinėje karalystėje bus silpniau perkeliamos arba iš vis e, ateityje dinks iš horizonto. E, pat e, Junktinė karalystė pasirašus priekybos sutartį su ES. Mes norėtume, kad jos būtų saistančios e, prekybos sutartyje, kuri bus pasirašyta tarp es ir Junktinės karalystės ateityje. Uh, Ar būtų dar klausimų, prašom. Dėkoju. Aš norėjau paklausti apie įgyvendinimo mechanizmus. Jūs šiek tiek tą minėjote. O dėl tarptautinių reikalavimų įgyvendinimo, jei jungtinė karalystė išeis iš, jungtinė, iš Europos Sąjungos, yra žmonių, kurie neutraliai tą žiūri, bet aš esu prieš breksitą. Kalbant apie tarptautinės teisės taikymą, išėjus, jei nebus dėl to susitarta, tai jungtinė karalystė kaip ir taps už tarptautinės teisės taikymo zonų. Tai turime budrus būti parlamente ir žiūrėti, kad tie dalykai nebūtų užmiršti. Ir čia uh, turime kalbėti taip pat ne tik iš tai, ką ES turės daryti, jei Junktinė karalystė nesilaikys teisingumo teismo uh, sprendimų, o pavyzdžiui, oro tarša, vandens tarša, keliaujančios uh, gyvūnų, paukščių rūšis. Kaip čia tada užtikrinsime, kad bus, e, kad jungtinė karalystė laikysis tarptautinės teisės reikalavimų? Tai labai norėčiau, kad jūs galbūt šiek tiek smulkiau pakomentuotumėt šį aspektą. Dėkoju, ponas Dans. AFKO mm, užsienio reikalų komitete e, pusę penkių vyks klausimas dėl Brexito ir Airijos. Jeigu jum įdomu išgirsti. Daug daroma komentarų, prielaidų apie tai, kur dėrybos dėl Brexito nueis. Bet jeigu nebus susitarta tai kokią įtaką tada tai padarys aplinkai, aplinkosaugai. Kalbame apie gerojo penk penktadienio susitarimo. Susitarimui padarysime įtaką. Irgi tam nepakankamai, ko gero, skiriame dėmesio profesorių, jūs labai gerai sakėte, kad visa Airija turi būti laikoma vienu ekologiniu vienetu ir ar visos salos, kurios yra prie uh, ES sienų, neturėtų būti laikomos irgi viena ekosistema ir ar visas kontinentas neturėtų būti laikomas viena ekosistema. Ir ar mes turim sistemų, kurios pagal koks bebūtų scenarius, e, užtikrintų aukštesnius aplinkos apsaugos standartus. Laisvos priekybos sutartis tikrai nelogiška yra tikėtis, kad per 7 ar 8 mėnesius pavyks susitarti dėl laisvos priekybos sutarties, nors Anglų vyriausybė yra, Anglio, Junktinės karalystės vyriausybėje yra tokių uh, balsų, bet reikalingas tas laisvos priekybos sustarimas, kiek jis be užtruktų, septynis mėnesius ar septynerius metus, bet jame turi būti bent jau nemažesni negu dabar aplinkos apsaugos standartai numatyti. Pone pirmininkė, bendra, užsienio, e, bendra žemės ūkio politika. Mm kertasi su aplinkosaugos siekiu. Ir išstojus jungtinė karalystė nebebus bendro žemės ūkio politikos dalimi. Ir aš manau, kad tai gali būti iš dalies naudinga aplinkosaugos prasme. Ir ką jūs galvojate Mm, kokia nauda, kas, kas gero gali būti iš to e, tiek e, aplinkos apsaugai, tiek salų aplinkos auginiai būkliai. Dėkui už klausimus. Tai dabar laukiame atsakymų ir po to pereisime prie kito mūsų diskusijų bloko. Pone Burns, dėkui už klausimus. Dėl gyvendinimo mechanizmų klausimas labai geras. Bet aš ir daugelis teisininkų dar negalime į tą klausimą atsakyti. Įgyvendinimo mechanizmai, trečiųjų šalių įgyvendinimo mechanizmai, jungtinė karalystė tokioje unikalioje dabar situacijoje nes išeis iš Europos Sąjungos ir čia neturim kažkokio jau gatavo modelio, gatavos sistemos. Tai reikės mm, atitinkamą struktūrą sukurti dėl migracinių paukščių, dėl kontrabandos, mm, dėl gyvūnų kontrabandos jungtinė karalystė yra. Mm, tarptautinių susitarimų šalis ir čia ES tie dalykai jau nebeturi rūpėti. Aš manau, tie tarptautiniai susitarimai nubrėž reikiamą kelią jungtinės karalystės politikai šioje srityje. Ar yra kokių scenarijų, kaip pagerinti aplinkosauginius standartus jungtinėje karalystėje? Tikrai nėra jokių priežasčių kad išėjimas iš ES reikštų jungtinės karalystės aplinkosauginių standartų nusmukimą. Ne, mes galime kaip tik siekti daug ambicingesnių standartų. Škotija ir Velsas, pavyzdžiui, turi daug ambicingesnius tikslus mm, aplinkos apsaugos rytyje negu, jungtinė, negu Anglija. Aš su rytų įstenglėje ir Queens universiteto kolegomis bandėme pasiaiškinti, kaip e, elgsis Junktinė karalystė, kai nebebus saistoma ES taisyklių. Ir atlikome atitinkamą tyrimą jis parodė, kad ekonominiai prioritetai nusveria aplinkosauginius dalykus. Tas pats liečia ir laukinių gyvūnų, laisvėje gyvenančių gyvūnų apsaugą. Nes e, vėlgi ir čia uh, viršenybę paima ekonominiai prioritetai. Žiūrint istoriškai, aišku, jungtinė karalystė niekad nesijėmė labai, niekad nesilaikė labai ambicingų uh, gamtos aplinkos apsaugos standartų, bet tai nereiškia, kad mes negalime to daryti ateityje. Galbūt aplinkosauginė politika nebebus tokia nuosekli, kokia yra laikantis europinių reikalavimų, nes priklausys nuo to, kas bus išrinkti į valdžią priklausys nuo rinkimų rezultatų. O apie žemės ūkio politiką kalbant, tai mm, Junktinė karalystė galbūt, pavyzdžiui, sieks naujo žemės ūkio politikos, kuri bus ambicingesnė, ambicingesnė aplinkos aukos srityje. Mes irgi esame parengę tyrimą, kokią įtaką a, turės mm, išeimas iš bendros žemės ūkio politikos po breksito. Galim, reikalas yra tas, kad grėsmės susijęs su breksitu yra aiškios, o tie privalumai kol kas yra tik teoriniai. Pagal dabartinį susitarimą įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką, Škotija ir Velsas gauna labai daug lėšų iš ES, bet po breksito, kažina, ar tiek pat gaus. Lordų rūmų e, komitetas sakė, kad finansavimas turėtų žemės ūkio srityje būti orientuotas į tą viešą produktą, kurį gamina e, ūkininkai, bet visiškai neaišku, kokia bus būsima žemės ūkio politika. Aš norėčiau dar pritarti tam, ką sakė Šalot. Pritariu jos nuomonėje dėl būsimos žemės ūkio politikos, nes e, tai atvers puikias galimybės jungtiniai karalystiai pagerinti savo aplinkosauginius standartus, bet yra baimių, kurios yra labai realios kad jei per daug spausime ūkininkus ir žemės savininkus, tai jie nebegalės iš vis žemės ūkio gamybos vykdyti. O mes norim, kad ūkininkai ir žemės savininkai m, mm, per savo m, mm, darbą ir tai, kad m, mm, dirba žemė ir ta žemė jam priklauso, m, užtikrintų deramus aplinkos apsaugos standartus. Taigi, kad ta žemės ūkio veikla nepakenktų aplinkai ir čia mm, turime elgtis labai atsargiai. Kitas, kiti klausimai. Gerojo didžiojo, didžiojo penktadienio susitarimas. kad visi, e, kurie dalyvauja breksito dėrybose, Briuselėje supranta, kas yra didžiojo penktadienio sustarimas ir ką jis reiškia. O Londone tas nesuvokiama ir dėl to iš tikrųjų man labai neramu. Briuselį visi tą supranta, o Londone ne. Ir mums reikia kelti tą didžiojo penktadienio susitarimo klausimą, nes jis yra esminės svarbos visose breksito dėrybose. Nuo jo daug kas priklauso. Europa yra ekologinė sąjunga, nes turime daug bendrų žemių, turime daug migruojančių e, gyvūnų ir paukščių veislių žuvis laisvai plaukioja mūsų vandenyse, taigi turime tikrai daug ko bendro. Bet aišku, fauna ir flora skiriasi salose nuo e, Junktinės karalystės mm, faunos ir floros ir nuo Europos e, kontinento faunos ir floros. Kai yra bendras reguliavimo mechanizmas, tai yra pozityvus žingsnis ir esminis žingsnis, nes priešingų atveju e, gyvūnų augalų rūšis gali nukentėti tose mm, vietose, kur reglamentuojama prašiau. Ir galiausiai noriu pasakyti štai ką, kad jei Europos parlamentas gali pasiūsti signalą dėl aplinkosauginių standartų ir jų uh, būtinumo, kad jie išliktų ir po breksito. Tai aš labai to prašyčiau. Dėkoju. Toliau pana Maginas. Ačiū pirmininkė, noriu paklausti jūsų, kaip, paprašyti jūsų kaip pirmininkės pažymėti pono Keismito komentarą dėl to, ką mes galėtume padaryti, apie tai, kas kalbama čia, kad reikia ta informacija pasiektų ir dėrybininkus, ir ypač ponę Barnie. Noriu paskolinti frazę, kad kelia nerima ir depresija. Aš pažįstu regioną su Šiaurės Airija. Šalia Šiaurės Airijos iš tikrųjų e, Brexitas ten kelia daug netikrumo, ypač dėl santykių saloje ir tarp salų. Tie santykiai dar geriai turime juos išlaikyti. Tai yra svarbu pastebėti. Trečia, jeigu kalbėsime apie bendrąją žemės ūkio politiką, tai buvo įdomai pasikalbėta apie e, Junktinės karalystės galimybės po breksito, bet aš abejočiau dėl to, ką Junktinė karalystė ketina daryti, daryti prekybos srityje. Esu girdėjusi blogų signalų iš konservatorių partijos. Dėl to, ar bus išlaikyti standartai ir reglamentai, ar jie bus aukštesni ar žemesni, taigi vėlgi šio klausimu Dar daug aiškumo. Reikia atminti, kad kai kalbam apie žemės ūkio politiką, tai jeigu kalbėsime apie kitas šalis, Nuoja Zelandija ar kitas, kur nėra paramos sistemų, yra didelių aplinkosauginių problemų. Aš manau, kad ne viena žemės ūkio politika neturi puikaus sprendimo aplinkosaugai, bet bent jau paramos sistemos Europoje egzistuoja, kuomet e, mokėjimai susėti su e, atitiktimi. Petr Keisman sakė, kad mums reikia, kad e, žemės savininkai ir ūkininkai duotų naudos visuomeniai. Ir todėl na, e, mūsų parama labai aiški šiam sektoriu. Nes rytoj kalbėsime su komisijos nariu Hoganu. Jis pateiks savo idėjas dėl tolesnių reformų ir aš tikėsiu, tolesnių aplinkosauginių e, rezultatų gyveninant bendrąją žemės ūkio politiką. Aš žinojau nuo pat pradžių, kad mūsų klausimų rezultatai bus pateikti ir darybininkams. Dar vienas klausimas, ponios Gerling. Ačiū, keletas klausimų. Ar manote, kad bus tam tikras dereguliavimo sprendimas ES. Būtent mums sėdime šiame komitete, tai atrodo neįsivaizduotina. Nemanau, kad koks nors standartų mažinimas Junktinėje karalystėje e, reikštų sprendimai ir Europos, spaudimai ir Europos Sąjungai. Bet aš galvoju apie tokią galimybę. Pavyzdžiui, jeigu Junktinė karalystė E, nutrauktų ryč taikymą savo, savo šalyje, kokį poveikį tai turėtų 27 valstybėms. Nes jų kalba yra apie konkurencingumą, kaip teisingai minėjote, Šarlot, konkurencingumas e, ir e, visos bangos aplinkosauginių teisės aktų pamatas, tai yra galinga priemonė. Pavyzdžiui, taip pat ir skaldimas uolienų. Žinote, kas vyksta Junktinėje karalystėje. E, Europos Sąjungoje turbūt tai ne, ne, ne, neatsitiks, bet e, Junktinė karalystė gali surasti pigios energijos šaltiniusgi. Siejant tai, kas vyksta, tai su tuo, kas vyksta 500 straipsnių darybose, tai visa klausimas dėl rinkos prieglaus, tai ta diskusija neišplečiama, kad būtų pasakyta, ką tai reiškia. Aplinkosaugos srityje visiškai nekalbama apie tai nei čia, nei Junktinė karalystėje. Tai trumparegiška, būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Nes tai yra netimama rinkos prieigos dalis, manau, turėtų būti aplinkosauga būtent. Ir kaip jūsų nuomonė, ką, ką jūsų nuomonė šis komitetas, esantis tas tarsi ES aplinkosauginio integralumo sargas, turėtų reikalauti iš darybų, kad iš šios klausimus būtų atsižvelgta. <clears throat> Na ir antras klausimas. Jeigu būtų peržiūrimas ES klimato teisės aktai, pastangų dalėjimas reikėtų naudoti čia platesnę prasme. ES klimato reglamentavimo dokumentų padalyje atsakomybę visoms valstybėms narės, kad išimtom Junktinės karalystės prievalės nebūtų taip lengva, tai reikštų visos diskusijos atnaujinimą dėl visų teisės aktų klimatos srityje. Įdomu, ką Jūs manote ką tai reikštų per trumpesnį ir ilgesnį laikotarpį. Ir pagaliau, Junktinė karalystė yra grinoji mokėtoja ES biudžetą. Ir jūsų pasisakymas apie ūkininkus e, reiškia, kad yra galbūt e, e, galimybė, kad tai teigiama poveikį ne karalystėje, bet gali būti, kad parama gali sumažėti iki pusantro milijardo nuo dabartinių 3,5 milijardo. Tai gali turėti poveikį ir aišku ir ES šalims. Jeigu Junktinės karalystės įmoka paveiks bendrąjį biudžetą, tai tokios agentūros kaip EFSA, apie kurią jūs taip mėly atsiliepėte, tai EFSA išlaikoma iš biudžeto kokį poveikį ji patirs. Ar ES šalis supranta, kad jos turės padidinti savo įmokos dalį e, šiai agentūrai finansuoti be Junktinės karalystės įnašo. Ar bus dar klausimų? Jeigu ne, tai prašau atsakyti, kas norėtų pirmas. Na, pradžiai prekybos klausimų. Jis artimai susijęs su dereguliavimu. Čia ir slypia mūsų didžiausia baimė, jeigu, jeigu bus staigus breksitas be sustarimo. Junkne karalystė E, turėtų stengtis pasirašyti įvairiausių prekybos sustarimų su šalimis, kurių aplinkos saugos standartai gali būti daug žemesni. Tas pats buvo kalbama apie maisto saugą, tas pats e, tinka ir aplinkos saugai. Ir dėl to mūsų pačių aplinkosaugos standartai gali būti, gali vis suprastėti, nes turėtume priekybą su šalimis, kurių standartai yra žemesni. Ir iš karto tai veda prie spaudimo ES. Ypač jis pirmiausia prasidėtų e, Airijos Respublikoje. Šiaurė, jeigu Šiaurės Airijoje būtų žemesni standartai, tai jų turėtų prekybos pranašumų. Ir pigiau galbūt galėtų gaminti maisto produktus, negu kad pietinėje sienos pusėje. Todėl Airijos Respublika susidurtų spagundą kreiptis į Europą, sakydama, kad tam, kad išsilaikytume, turime mažinti savo standartus pagal tai, kaip e, tai vyksta pietus nuo sienos ir tai pasiektų visas 27 narės. Nors tai yra ir hipotetinis variantas, e, tačiau iš tikrųjų tai gali turėti e, netikėtų pasiekmių. Jeigu nekaralystės taigiai išstotų be sustarimo iš ES. Ponios Gerling e, klausimas dėl skaldimo. Aš, mm, aš Šiaurės Airijoje tam priešinčiausi labai griežtai ir pietuose taip pat priešinamasi. Tačiau Junktinės karalystės vyriausybė, aišku, gali entuziastingai e, spausti, kad e, tai būtų daroma. Taigi galime sudurti sudėtingoje padėtyje. Turbūt mes turime daugiau bendrumų su savo kaimynės toje pačioje saloje negu toje pačioje šalyje. Aš, Šarlot, e, dabar kitus klausimus gal tu atsakysi. Manau, kad mano atsakymas apie e, reguliavimo spaudimą būtų šiek tiek kitoks. Jeigu pažvelgsime į valstybę narę, kuri ilgiausiai užsiemė lobizmų ir veiksmingiausiai tai darė. E, tai buvo Junktinė karalystė. Jeigu Junktinės karalystės daugiau čia nebebus, e, tai reikštų, kad dereguliavimo spaudimas šiek tiek išnyks ES lygmenių. Nors Patriko pasisakymas apie to reikšmę Airijai per atbulinės duris yra tikrai realis pavojus. Taip pat dėl ryč direktyvos. Aš labai nustepčiau, jeigu Junktinė karalystė atsisakytų šios direktyvos. Tai būtų keista. Nors ir yra šalių, yra šalių, kurios laikosi ryč reikalavimų, nors ir nėra ES narės, kad pastektų ES rinką. Taigi aš tokiu variantu būčiau nustebinta. Galbūt jūs turite kažkokių tai žvalgybinių žinių, kurių aš neturiu, bet Aš manyčiau, kad ES yra didžiulė rinka, kurią sudaro 27 narės, jų ekonominis svoris yra daug didesnės negu vienos. Yra įvairių pavojų, apie kurios turi žinoti dėrybininkai. Buvo užduotas klausimas, ar aplinkosaugos standartai turėtų būti prekybos sustarimų dalimis ateityje. Aš manau, kad taip. Manau, kad daryboms judant į priekį šios klausimus reikia apgalvoti o reikalaujant e, Junktinės karalystės taikyti ekvivalentiškus teisės aktus ar reikalavimus yra realus klausimas. Jūs klausėte apie klimato teisės aktų keitimą. Tai yra įdomus variantas. Mm. Dėl to pirago perdalėjimo, na, ar tai vyks ar ne, visa tai yra tarybos ir komisijos rankose kol kas. O dėl biudžeto vėlgi geras klausimas. Aplinkosaugos agentūra gauna 12 procentų iš Junktinės karalystės įnašo. Taigi Junktinė karalystė yra grainuoji mokėtoja ir kitas darybų raundas dėl biudžeto bus kupinas iššūkių. Ir atrodo, kad Brexitas jau visą sugeria išsirbę deguonį Junktinėje karalystėje. Atrodo, kad kiti klausimai e, ima viršų palyginti su aplinkosauga. E, dėl varianto dėl be sustarimo yra du galimi sustarimai. Vienas, kurio galima sulaukti daug vėliau ir jis bus gerai parengtas, ir kitas yra tiesiog šokimas nuo olos, be jokios susitarimo. Toks variantas, aišku, turi daugiausia pavojų. Ar mes kalbėtume ar cheminės medžiagas, ar atliekas, kur turime e, produktų standartus ar e, prekybos nuostatas, tai gali turėti blogų pasiekmių tiek Junktiniai karalystiai, tiek Europos Sąjungai. Norėčiau dar papildyti dėl finansavimo ir biudžeto žemės ūkio. Šiuo metu Šiaurės Airija gauna 9 procentus Junktinės karalystės bendrosios žemės ūkio politikos biudžeto. Tai yra maždaug tris kart daugiau negu kad jie gautų, jeigu jai būtų, jeigu jai būtų skiriama pagal gyventojų skaičių. Ir nerimaujama, kad ne tik, kad mes neprarasime tos pinigus ir mažiau gausime paramos iš Junktinės karalystės apskritai ir taip pat aplinkosauginėms e, darbams. Taip pat Šiaurės Airijoje gali sumažėti e, žemės ūkio parama dėl perskirstimo Junktinėje karalystėje. Nerimaujama, aišku, ir dėl to labai smarkiai. Tai labai svarbu, dėl to Šiaurės Airijos ūkininkai gali patirti rimtų nepatogumų palyginti su ūkininkais kitoje sienos pusėje. Grįžtant prie prekybos klausimų, tai prekybos susitarimai ateityje, aišku, galėtų visai lengvai sudarkyti mūsų žemės ūkio sektorių. Na, neturėtume šiandien kalbėti apie žemės ūkį, bet Tai yra labai artimai susijęs su aplinkosauga. Mes esame grinieji žemės ūkio produktų eksportuotojai, o Junktinė karalystė apskritai yra grinuoja importuotoja. Taigi turime skirtingų labai prioritetų. Ir prioritetai bet kokiame prekybos sustarime turėtų siekti užtikrinti tolesnį pigaus maisto tiekimą, o ne prižiūrėti vieną Junktinės karalystės dalį, kuri tiesiog e, užsijima maisto produktų eksportu. Dar, klaus, e, dar klausimų? Ponas Dans, trumpą klausimą turiu. Profesoriai Burns, ar buvo domėtasi E, kaip tai paveiks e, INDC ir bendros ir bendrą indėlį pagal paaižių susitarimą e, įnašą Junktinės karalystės po išstojimo iš, karaly... iš Europos Sąjungos. Žinau, kad tie indėliai yra atskirai paskaičiuoti, bet ar tai kažkaip tai atsilieps jam. Turiu prisipažinti dėja, kad aš kažką apie tai esu skaičiusi, bet tiksliai nežinau. Galbūt tre, trečiosios kartos interneto svetainės tuo domėjosi. to Na, kalbant apie tas šal, šalims nustatytas įmokas, e, viskas bus sprendžiama ateityje, nes Jungtinė karalystė spaudžia laikas, kad jį gyvendintų ES tikslus šalies viduje, kurių e, dar neįgyvendino. Taigi bandymai svarstyti apie ketvirtos ir penktos laidos e, anglijas mažinimui skirtą biudžetą dar yra per anksti. Ačiū už e, pranešimus bei už klausimus. Kviečiu visus toliau klausytis. E, prelegentų pereiname į trečiąjį, e, į trečiąją dalį. Kalbėsime apie sveikatą. Ir žodį noriu suteikti ponui Lafin. Ačiū ir ačiū už galimybę aptarti galimas grėsmės, kurias kelia breksitas medikams ir pacientams. Esu Lafin, dirbu Britų gydytojų asociacijoje ir esu atsakingas už ryšius, iš viešuosius ryšius. Per perinę prie esminių mano pasisakymo punktų noriu pristatyti mūsų asociaciją. Tai profesionalus vienijanti asociacija, profsąjunga, kurioje yra susivienyje e, beveik 130 tūkstančių e, profesionalų dirbančių me, medikos, me, medicinos srityje. Tai Kaip žinote, Junktinė karalystė tikriausiai sudaro keturios dalis - Anglija, e, Velsas ir Škotija. E, Velsas. Anglija e, balsavo už pasilikimą Škotiją ir Šiaurės arė prieš. E, e, prieš išstojimą. Taigi mes e, dalyvaujame įvairiausiose Europos e, medikų institucijose, kalbame juose, pristatinėdami savo padėtį, kalbame su šalių vyriausybėmis, taip pat su mm, Junktinės karalystės e, sudėdamųjų mm, dal, teritorinių vienetų vyriausybėmis. Kalbant apie Junktinę karalystę, e, gydyt, medicinos darbuotojų srityje svarbiausias dalykas bus e, šios srities profesionalai. Beveik 20 tūkstančių e, gydytojų iš įvairių Europos šalių šiuo metu dirbantinėje karalystėje ir jie sudaro 9 procentus visų medikų dirbančių Junktinėje karalystėje. Čia matote skaičius, kiek e, specialistų iš kokių šalių pas mus dirba. 9 procentai, bet E, yra nemažai, e, pavyzdžiui, oftalmologų, ketvirtadalis yra iš kitų šalių, penktadalis visų e, chirurgų taip pat yra ne iš Junktinės karalystės. Paprastai kalbant, labai esame priklausomi nuo gydytojų ir kitų medikos, medicinos specialistų iš kitų Europos šalių. Ši nuotrauka padaryta iškart po Brexito e, South Londono ligoninėje. Matote, kad šeši e, iš e, čia matomų medicinos specialistų yra įgyja išsilavinimą kitoje, ne, ne karalystėje. Ir mūsų nacionalinė sveikatos tarnyba tikrai mm, jei dings pagrindas iš pokojų, jeigu tie visi gydytojai dings šimtai tūkstančiai tokių gydytojų, medicinos specialistų dirba Amptinė karalystė, pavyzdžiui, jie dirba vieną savaitę Amptinė karalystėje, vieną savaitę Vengrijoje arba porą savaitgalių Portugalijoje. Taigi, kvalifikacijų pripažinimas ir laisvas darbo jėgos judėjimas yra labai svarbus ir labai naudingas ir naudingas visiems. Pavyzdžiui, gydytojas iš Lenkijos, dirbantis Junktinėje karalystėje, gali gydyti Lenkus pacientus e, Junktinėje karalystėje. Ir Kalbėti su jais gimtaja kalba, grįžęs į Lenkiją jis e, atsiveža įgūdžius ir patirtį, kuriuos įgyja dirbdamas e, Londono ligoninėje konsultuojantis chirurgas iš Rumunijos, e, atvykstantis dirbti Junktinė karalystė taip pat yra naudingas abiems šalims. Dar vienas pavyzdys, o tokių yra daugybė. Gydytojas iš Italijos, e, dalyvaujantis mokymuose Vokietijoje ir dirbantis Junktinėje karalystėje. Kad ir kur šis gydytojas nuspręstų dirbti, jo pacientai galės naudotis e, visais įgūdžiais ir žiniomis, kuriuos jis įgyjo dirbdamas Vokietijoje ir Junktinėje karalystėje. Trumpai tariant, visiems tokia tvarka naudinga, jei darbo jėgos judėjimas bus apribotas, jei kvalifikacijų pripažinimas bus apribotas. Junktinės e, karalystės e, medikų e, korpusas labai nukentės nukentės ir kitos Europos valstybės. Mes domėjomės padėtimi kitose Europos šalise, kaiminėse ir klausėme jų, ką jums reiškia Jaukinės karalystės e, pasitraukimas. Ir 50 procentų atsakiusiųjų e, pasakė, kad jie rengėsi išvykti ne tik iš Junktinės karalystės, iš Europos. Jie žvelgia į, į Junktinių valstijų ir kitų angliškai kalbančių šalių rinkas. Tai yra patyrę e, puikias perspektyvas turintys gydytojai. Pavyzdžiui, Lenkijos gydytojas dirbantis Lenkijoje per, dieną, per metus uždirbtų 40 tūkstančių JAV dolerių. Toks pat gydytojas dirbantis Junktinėje karalystėje uždirba 140 tūkstančių JAV dolerių per metus. Ir jeigu tas pats daktaras nuspręstų dirbti Australijoje, jis ten uždirbtų 240 Australijos dolerių. Skaičiai iškalbingi. Ir jei tie medikai nuspręs išvykti iš Junktinės karalystės, jie nebūtinai grįš į savo gimtają šalį. Brexitas kelia grėsmę ir pacientų sveikatai Brexitas e, ne, nebus profesionalų judėjimo Europoje pabaiga ir Europos institucijų dėka egzistuoja perspėjimo e, mechanizmas. E, tai domenų bazė, kurioje yra informacija apie gydytojus, jų kvalifikacijas ir informaciją iš jos galima gauti per 48 valandas. Ši sistema pradėjo veikti nuo 2016 sausio mėnesio. Ir e, mūsų, Junktinė karalystė e, veikianti organizacija nuo šių metų pradžios e, e, išsiuntė du kartus daugiau pranešimų. Jei tokios sistemos nebūtų, gydytojas iš Danijos, atvykęs Junktinė karalystė, galėtų grįžęs Junktinės karalystės toliau dirbti Danijoje ir tai neturėtų kažkaip tai pakengti jo karjerai ar kelti kokią nors grėsmę. Junktinėje karalystėje daug kalbama apie tai, ar tie, kurie balsavo už išstojimą, balsavo už išstojimą iš bendrosios rinkos. Aš naičiau dar toliau ir sakyčiau, kad mano nuomonė vienas procentas gal tik balsavusiųjų už tai suprato, kad išstodami iš ES išstos ir iš Euratomo arba iš Europos ekonominės bendrijos. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad Euratomas užtikrina e, saugų e, izotopų, radioizotopų tiekimą, e, nekaralystai, kurie yra e, būtini kai kuriems tyrimams, mediciniams tyrimams. Galbūt tai nieko ypatinga, tačiau nekaralystai tai reiškia, kad po mūsų išstojimo 2019 kovą privalėsime mums reikalingus radioizotopus pirktis iš kitų šaltinių. Kodėl tai svarbu? Tai svarbu jungtiniai karalystiai, nes dėl to uh, nebegalėsime iš karto atlikti kai kurių medicininių tyrimų, kai kurias operacijas reikės atšaukti. Taip pat bus uh, apribotas bendradarbiavimas šioje srityje. Galiausiai norėčiau kai ką pasakyti apie Airijos klausimą, mano kolegos jau daug kalbėjo. Airija yra nedidelė sala, bendras gyventojų skaičius 7 milijonai, 1,8 milijonai Šiaurės Airijoje, 4,8 milijonai Airijos Respublikoje. Dėl, savo, dėl to salos dydžio būtina e, vienyti e, išteklius operaci... įvairiose srityse, pavyzdžiui, nu, gydytojų dislokavime. E, Dublinė, pavyzdžiui, ligoninė yra vienintelis vaikų kardiologijos skyrius ir vaikai iš visos salos gali vykti į Dubliną e, reikalingam gydimui. Na, nieko čia aiškinti nereikia, viskas savaime suprantama. E, pažvelkime į e, Londonderyje esančią ligoninę. Ten gydosi beveik pusę milijonų pacientų iš uh, E, abiejų salos e, pusių. Otno Haveno ligoninė taip pat teikia kardiologijos priežiūros paslaugas iš Donė, pacientams iš Donegalo e, grafystės ir nuo 2016-2028 žmonėms buvo iš, išgelbėta gyvybė užgelbėta gyvybė. Taigi šiuo atveju tai yra mirties ir gyvybės klausimas, ar tie žmonės turės e, galimybę naudotis tokiosmis paslaugomis. Aš baigdamas noriu pasakyti, kad čia atstovauju Britų medikų asociaciją, negaliu kalbėti Europos medikų vardu, bet mes dirbame su įvairiausiamis visos Europos medikų organizacijomis, taip pat nacionalinėmis medikų organizacijomis iš visų 208 valstybių narių. Jos pritarė mūsų nuomoniai, tekstas šiame laiške yra skirtas Mišel Barnyje, parlamento pirmininko laiškas, nors Brexitas um, atsilieps Junktinė karalystė ir Europos Sąjungai, jis neturėtų niekaip uh, sukelti grėsmę uh, Europo, europiečių sveikatos priežiūrai. go to Dukčiai. Member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Dabar noriu suteikti žodį poniai Virginijai Aksa, E, kuri yra Europos farmacijos pramonės ir asociacijų direktorė. Dėkui, vykdomoji direktorė. Global Regulatory Policy MSD. Džiaugiuosi galėdama šiandien būti šiuose klausimuose apie mm, būsimą situaciją po Brexito. Mano pagrindinė žinia šiandien jums yra tokia, nors mūsų laukia iššūkiai tiek pacientam, tiek apskritai visuomenės veikatos rytyje, kurie atsiras dėl breksito. Mes uh, čia FPOje ir MSD esame pasirengę dirbti su visais suinteresuotais asmenim, kad mm, kuo mažiau problemų būtų dėl breksito ir tikimės, kad prie to prisidės ir Europos parlamentas, taip pat ir šitas komitetas. Ir čia mūsų laukia du uždaviniai. Pirmiausia, bendradarbiavimas reglamentavimo srityje. Tai yra e, reglamentavimas standartų srityje, e, mokslininkų e, e mainai ir turime bendradarbiauti taip, kad tas pereinamasis laikotarpis, pereimas prie naujos situacijos vyktų sklandžiai ir pakankamai greitai, nes dabar 17 metų lapkričio pabaiga ir laiko neturime labai daug. Ir taip pat turime dėrybininkam sakyti, kad turime eiti kuo greičiau prie konkrečių dėrybų, nes jau trys e, ketvirtadaliai metų praėjo be tokių diskusijų, taigi pas laikas leistis į tas diskusijas. Dabar trumpai paaiškinsiu, ką turiu galvoje, kai kalbame apie vaistus. Trumpai pristatysiu vaistų gyvenimo kelią per praėjusius 30-40 metų investicijos farmacijos sektoriuje vyko taip pat dėka ir atitinkamų teisės aktų farmacijos rytyje, turime Europos vaisto agentūrą ir dabar tai, kaip kuriami vaistai ir jie patenka į rinką, sistema yra bendra europinė. Ir šiame cikle yra ir klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvauja Jungtinė karalystė. Tokių tyrimų pusantro tūkstančio klinikinių tyrimų vyksta Jungtinėje karalystėje. Taip pat yra 400 produktų, kurių licenciją turi Jungtinė karalystė. Taip pat turime neužmiršti dar tų decentralizuotų produktų, kurių yra tūkstančiai. Yra 1300 produktų, kurie testuojami ES ir po to pasiekia pacientus visoje ES. ir 45 procentai mūsų asociacijos narių tikisi, kad mano, kad jei bus pereita prie PPO taisyklių, tai vaistai pacientus pasies, pasieks lėčiau ir čia turime neužmiršti tų problemų, kurios bus susijęs su pakuotėmis ir dozių dydžiais, kurios turės būti pritaikytos prie atskirų uh, valstybių sistemų integracija ES lygių buvo sėkminga ir reikalinga ir tinkama ir tą integraciją išardyti bus netaip lengva. Kalbant apie mm, priekybos srautus, tai priekyba vyksta abiem pusėm, į abi pusės, tiek iš Junktinės karalystės į ES, tiek iš ES į Junktinę karalystę. Ir čia turime visuomet galvoti apie pacientus. ES yra centralizuota sistema ir dėl to pacientai gauna vaistus tada, kada jiem jų reikia. Trumpai pailustruosiu, ką turiu galvoje. FPM narys pateikė tokį pavyzdį. Europos vaisto agentūra ir apskritai ta centralizuota sistema rodo, kad yra integruotas vaistų tiekimas ir bendra saugumo e, stebėsenos sistema. E, kalbame apie vaistus nuo živ. ir, pavyzdžiui, įsivežame vaistų su, mm, su tam tikra veikliaja medžiaga iš Japonijos, kuri turi praeiti visus čia išvardytus ciklus, kad jinai būtų, mm, kad ta, ta, tie vaistai būtų patikrinti ir galėtų būti naudojami Europos Sąjungoje. Tai po to tie vaistai patenka į Junktinę karalystę bet e, po to, pavyzdžiui, šiuo atveju gali patekti, sakysim, toliau keliauti į Ispaniją tolesniam vystimui ir po to vėl į Junktinę karalystę, iš kurios patenka į visas ES valstybės narės. Čia kalbame apie vieną sieną tik tarp trečiosios šalies O po breksito atsiranda dar dvi sienos visi, visoje šioje sistemoje ir vaistų patekimas e, pacientams nebebūs toks sklandus. Mes turime partnerystės susitarimus su kitomis asociacijomis, kurios labai svarbios tiekiant e, vaistus pacientam ASGP taip pat kitos asociacijos ir atitinkamai Junktinėje karalystėje esančios asociacijos. Ir mes labai norime ir esame parašę laišką ponui Barnie ir ponui Davidui Deivis, atkreipdami dėmesį į šiuos e, svarbius aspektus, kad išliktų ta integruota sistema, nes nuo to priklauso mūsų pacientai. Taigi, būsimas susitarimas e, tarp ES ir Junktinės karalystės turėtų siekti nepakenkti šiai esamai sistemai ir užtikrinti vaistų tiekimo testinumą nuo pat pirmos breksito dienos pacientams ar Lenkijoje ar Junktinėje karalystėje ar Ispanijoje. Tai yra, mes esam suinteresuoti, kad pacientai nepajaustų, nepajustų breksito padarinių. O užbaigdama noriu pasakyti ir apibendrinti, ką sakiau. Taigi turime, e, kalbant apie vaistus, labai svarbu, kad būtų bendradarbiavimas e, su jungtinė karalystė, minėtose sritise ir norime, kad šis komitetas prisidėtų prie to, kad užtikrintume šiuos tikslus ir labai norime, kad prie kito dėrybų etapo būtų pereinama kuo greičiau, bet bet kuriuo atveju, e, jei keisis tiekimo, jei keisis tiekimo grandinė, tai reiks e, pereinamojo laikotarpio po 19 metų nes suderinti visas tas procedūras, kad jos atitiktų visus sudėtingus reikalavimus, nebus taip lengva ir greitai to nepadarysim. Bet 40 metų darbų rezultatas, kuris dabar uh, vaistų kūrimui užtikrina saugę ir nuoseklę aplinką, turėtų išlikti. O dabar dėrybos yra labai neaiškios, ir pacientai galvoja, ar iš tiesų yra nuspręsta, kaip bus toliau. Ir reikia, kad rengiant planus dėl ES mm, ateities sveikatos apsaugos į mano minėtus dalykus būtų atsižvelgta. Dėkui. Ačiū Jums abiems. Dabar kas turėtų klausimų? Ponas Lyze. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju abiems svečiams. Čia trumpai kalbėjausi su Fransuos Grostet ir aišku, kad būtų gerai, jeigu visi šie poveikiai būtų buvę žinomi ir apsvarstyti iki balsavimo dėl breksito, kad bus problemų su sveikatos priežiūra, bus problemų ligonėms O dabar te galime kalbėti apie tai, kaip jas e, sumažinti, kad būtų jos mažesnės kaip galima. Daugiau. <clears throat> Aš suprantu, kad čia yra kalba apie tai, kad e, reikėtų išvengti tokio griežto breksito. Pirmiausia, mano e, klausimas ponė Janka. Aka, ar jūs sakėte, kad informavote poną Deividą Deivisą, ar gavote kokį nors atsakymą pripažįstantį, kad suprantama ši problematika? Uh, Ir kitam kalbėtojui klausimas, ar jūs kontaktuojate su vyriausybė, ar gavote kokį nors atsakymą, kad suvokiama ši problema, ar reikia rėkti garsiau, kad e, pacientų balsas būtų išgirstas. Ir paskutinis klausimas ponui Lafinui. Kaip dėl direktyvos, dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros? Kalbame apie ligonius, kurie kenčia nuo retų lygų kaip jas galėsime padėti po breksito. Ar turite kokiu nors idėjų apie tai? Pone Grostet, prašom. Ačiū. Dėkuoju kalbėjusiems. Gal klausantis jūsų, sakai savo, kad, kad liūdna, kad žmonės, kurie norėjo breksito, dabar bus to breksito aukos. Na, tai yra ir politikų atsakomybė, aišku, toks būtų nedėlis komentaras. Jūs kalbėjote apie pacientus. Akivaizdu, kad šiame komitete mūsų e, dėmesys pirmiausia turi būti skiriamas ligonėms. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, kaip parengti farmacijos pramonę Brexito pasakmėms, kaip Brexitas daro įtaką farmacijos įmonių investicijų planams Junktinėje karalystėje. Jūs kalbėjote apie tiekimo grandinę, tai yra esminė problema, aš suprantu. Iki šiol Junktinė karalystė taikė ES teisės aktus dėl produktų tiekimo į rinką. Ar galima rasti sprendimą per tarpusavio pripažinimo susitarimą, kaip kad ES yra anksčiau pasirašęs pasistarimus su kitomis šalimis. Ar jūs nuomonė tai būtų geras sprendimas, ar galbūt, kad, nebūtų, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimų, bent jau ir kad nebūtų pasiekmių ligonėms. Tai yra gana praktinis klausimas, bet būtų įdomu sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Ir aš pritariu Peterio Lyze klausimą dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros. Pavyzdžiui, Norvegija, Šveicarija taiko mūsų direktyvą dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros. Taigi įdomu būtų sužinoti, ar būtų galima užtikrinti tokį testinumą ir čia. Tačiau Britanijos vyriausybė turės įdėti kažkokiu pastangų, nes Europa tai vien, vienpusiškai negalės nuspręsti tai daryti. Na, pradžioje šie du klausimai, o po to paprašysime kitų užduoti klausimus. Prašom atsakyti į šį. Ačiū už galimybę patikslinti mūsų pasisakymus. Tiksliau, puikus klausimai. Ir labai svarbus. Ar mes išgird, turime vyriausybės atsakymą? Taip, gavome lais, laišką, kuris buvo valstybės sekretoriaus paskirtas vasarą vietos spaudoje Financial Times kur buvo išdėstyti jų ketinimai siekti bendradarbiavimo su Europa farmacijos reguliavime. Manau, kad reikia ir toliau šį klausimą kelti vyriausybei. Aš, ponu Lyze, galiu garantuoti, kad kiekvieną progą mes, progą mes bandome kaip galima aiškiau paaiškinti mūsų poreikius. Vienas dalykas, kurį buvo ypatingai svarbu paaiškinti pono Deiviso departamentui, yra tai, kad mums pramonė, mūsų priemonė ir kaip girdėjome anksčiau kitiems, svarbu ne tik priekyba, tarifai, tarifų e, dydis, bet ir netarifinės kliūtis, kliūtis, kurios yra labai svarbios šiam procesui. Čia reikia supratimo taip pat. Todėl reikia, aš visiškai sutinku su ponia Grostet, tarpusavo pripažinimo tvarka yra būtina. Tai egzistavo ir su Šveicarija, ir netgi su JAV e, sustarimas dėl inspektavimų patvirtintas. Mes manome, kad yra galimybių pasiremti esamų, esamą sąrangą, esamų požiūrių ir matome galimybę bendradarbiavimų, nes atminkime, kad Junktinės karalystės organizacijos, kurios tuo užsiims, yra tos organizacijos, kurios šiuo metu dirba Europos reguliavimo tinkle e, Taigi mes e, išeities taškas tas pats ir aš tikiuosi, kad nebus neįmanoma susitarti, bet dėl to reikia susitarti kaip galima greičiau. Ir mes norėtume kaip galima daugiau čia matyti sprendimo greičio. Bet ar mes planuojame alternatyvos kokias? Taip, bendrovės be abejo mano sektorėje ir mano bendrovė e, tikrai imasi e, planavimo, nes mes pripažįstame savo pareigas pagal licenzijas, mes turime prievalę tiekti tos vaistus ir tai žinome rimtai, bet pripažįstame, kad gali atsirasti fizinių praktinių kliučių. Todėl mes prašome, kad e, e, visas procesas būtų starkytas tinkamai. Ačiū už klausimus. Dr. Lyze, e, ar kalbas vyriausybė? Taip, kalbosiu su Šonėsi, vienu iš ministrų. Su juo sustiksiu ir pasakysiu jam tą patį, ką šiandien jums sakiau. Mūsų asociacijos signalas yra tas pats visur. Taip pat kalbame, kaip įsivaizduojame, įsivaizduojate, su ES darbo grupę kartu su Europos partneriai, kad aiškiai būtų suprantama, kad tai liečia visus Europos medikus ir atitinkamus ligonius. Vienas išsiskirimo nuomonių taškas yra tarp vyriausybės ir komisijos dėl medicinos studentų. Teoriškai, jeigu esi medicinos studentas, vokietis, Junktinėje karalystėje ir E, gaus įgys kvalifikaciją 21 metais po breksito, tai nėra garantijos, kad tavo kvalifikacija bus pripažinta tavo gimtojoje šalyje. Mūsų asociacija ragina e, pripažinti tai, kad taip nebūtų teisinga, kad studentų kvalifikacijos turėtų būti garantuotos. O Junktinės karalystės vyriausybės pozicija yra tokia pati. Mes įrodinėjame komisiją, kad studentų gyvenimai, medicinos profesijos e, planavimas neturėtų būti aukojami. Antras dalykas dėl tarpvalstybinės pri, sveikatos priežiūros direktyvos, tai labai svarbu. Malonu matyti, kad vienas iš parlamentarų atstovauja Gibraltarą čia šioje salėje, nes tai taikoma Gibraltarui, tai yra Britų užžiūrėjo teritorija. Po Brexito 200 tūkstant, tūkstančių Britų piliečių Gibraltare teoriškai turės, esantis netoli Gibraltaro, turės teisę kreiptis ten dėl sveikatos priežiūros. Tačiau tai yra, nėra tvaru. Ir dėl to mes raginame užtikrinti e, abipusiškas e, e sveikatos priežiūros e, paslaugas ES ir Junktinės karalystės piliečiams. Ir toliau klausimas dėl retų lygų per Europos referencinius tinklus, kurie egzistuoja, galima kovoti su retomis lygomis. Bet vėlgi grįžtame prie darbuotojų. Jeigu neturėsi specialistų Europoje, kurie dirbtų tose referenciniuose tinkluose, to darbo nebus kam padaryti. Todėl mums reikia kažkokio tolesnio kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo, kad e, turėtume gydytojų rinktinę karalystėje ir Europoje. Labai ačiū. Toliau. Pane Berder. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkuoju Jums abiems už įdomią paskutinę klausimą atsakymų sesiją. E, atsakymas klausimai, ar mes to nesakėme prieš referendumą. Taip sakėme. Mes kalbėjome, kad tai bus didžiulė problema. Jie sakė, ai, čia tik gazdinimai. Dar kitas klausimas buvo, ar vyriausybė nesupranta šių problemų. Tikiuosi, kad supranta, bet nepanašu, kad jie turi jėgų ar žinių suvokti, kad tai skubus ir svarbus klausimai. Ir tai kelia mums visiems susierzinimą. E, tai, kas buvo kalbama apie maisto standartus, aplinką ir mediciną, tai yra tik tai trys klausimai, bet yra dar BŽUP, žilinkystės politika, maistas, cheminės medžiagos, inžinierija ir taip toliau. Mes visi Britų parlamentarai visada sakome, ar suprantate, koks poveikis bus. Ir ne tik Junktiniai karalystiai, bet visai Europai. Taigi tai yra problema, kurią reikia e, su kuria reikia šturmuoti vyriausybę nuolat. Ir tai svarbu ir visai Europos Sąjungai, tol džiaugiuosi, kad šis klausimas surinktas čia šiandien. Girdėjome, kad gydytojų apklausos vykdomos dėl jų planų ir kad jie, jeigu ir nepasiliks Europoje, gali išvykti kažkur kitur. Tai yra žmonės, kurie turi labai vertingų žinių, už kurias mes Visi sumokėjome už jų mokslą. Taip pat dar kalba apie kraujo produktus, transportavimo produktus, dėl kurių tiekimo tarp valstybinių mastų turime protokolus. Toliau klausimas dėl mokslinio tyrimų subsidijų. Jungtinė karalystė jau gauna daug. Ir mūsų didžiausios tyrimų bendrovės yra vadovaujančios organizacijos vykdant projektus viso europiniu mastu. Ir <clears throat> Įdomu, ar turite idėjų apie tai, kaip tai pasikeis. Ir ar tie specialistai, kurie ten dirba, bus nuvilioti kur kitur į Europą ar dar kur kitur. E, taip, toliau Europos e, vaisto agentūra buvo bus perkelta į Olandiją, bet e, Junktinė karalystė ją praranda. Dabar jeigu mes patys vykdysime medicinos medikamentų vertinimus, iš kur gausime žmonių tai daryti. Taip pat, ką manote apie tikimybę, kad tam, kad sutaupyti pinigų, nes iššūkių kils visai ekonomikai, tokia tikimybė, kad mes ieškosime pigesnių, pigesnių medikamentų importuoti iš Kinijos, Indijos, kur bebūtų tie pigesni vaistai gaminami ir kokį poveikį tai turės Britų sveikatai ir likusiai Europos Sąjungai. Ačiū. Ponas Taylor. Taip, norėčiau savo klausimą skirti ponui Lefinui susinėjęs klausiausi jūsų nerimo dėl Euratomo, dėl brandolinės sutarties ir dėl Brito pasitraukimo iš jos. Kokį poveikį nacionalinės sveikatos e, sistemai turės e, išeimas iš Euratomo turės. Ir tai, kad reikės iš ES ribų pirkti radioaktyvius izotopus. Be to, gal galite pamastyti, kokį poveikį turės 27 narėms Euratomas be Junktinės karalystės. Ir pagaliau, ar jūsų su jūsų asociacija buvo konsultuojamasi prieš vyriausybėje paskelbent savo sprendimą išstoti iš Euratomo? Another question maybe, Mr. Ponas Dans, prašau. Ačiū. Noriu padėkoti abiems kalbėtojams už aiškius, glaustus ir labai tikinamus e, pasisakymus, kalbant apie pacientų sveikatą Junktinėje karalystėje ir Europoje. Tai, ką Jūs kalbate apie e, nusivylimą dėl to, jog šie klausimai nėra e, tinkamai svarstomi praėjus pusantrų metų nuo referendumo. E, ir praėjus daugeliu mėnesių po 50 straipsnio taikymo, pritaikymo, na, čia nėra ne vieno parlamento nario, kuris pasisako už breksitą. To ir reikia tikėtis, bet e, gaila, nes tai aktualu rinkėjams. Jūs galbėjote apie tai, kad reikės tam tikro gyvendinimo laikotarpio kad ir koks bus e, galutinis paskirties taškas. Galbūt tas išsikėlimas dar kurį laiką nevyks, bet įmonėms reikia renkti ateities planus ir žinoma, kadangi dar nėra aiškumo dėl ateities, e, įmonėms sunku planuoti, ką tai atneša Junktinės karalystės e, sveikatos apsaugos sektoriui. Pone Lafin, kaip atsilieptų tokia situacija, jei nebūtų jokio susitarimo dėl pasitraukimo, breksito sandorio, kaip tai atsilieptų pacientų sveikatai. Prašau, ačiū dar kartą už galimybę plačiau padiskutuoti šiomis temomis. Dėl ponios Bierder komentaro apie klausimus susijusius su moksliniais tyrimais. Mūsų pramonės sektorius labai aiškiai sakė, kad mokslininkų bendradarbiavimas, ypač klinikiniuose tyrimuose Europoje, yra pamatinės svarbos. Norime, kad būtų įgyvendintas galiausiai e, klinikinių tyrimų e, reglamentas, komitetas tai tikriausiai žino. Džiaugiamės, kad praėjusią savaitę buvo e, atidarytas farmakologinės stebėsenos centras E, žinau, kad dėl daugelio jo aspektų buvo sustarta čia. Ar mus neramina breksitas? Žinoma, taip. Mums ypač rūpi tai, kokias galimybės e, nekaralystė atskiri žmonės ir 27 valstybės turės toliau bendradarbiauti. Uh, Kaip e, akademinė pasaulio atstovė, aš esu daly... pasinaudojusi pamatų programomis praeitie. Žinau, kad jos yra e, tas veiksnys, kuris stumia priekin pamatinius tyrimus Europoje. Mes laukiame kitų, kito diskusijų etapo e, nes inovacijos vaistų srityje priklauso nuo tokių tyrimų. Vaisto agentūros iškelimas į Amsterdamą susijęs su štai kuo. Brexitą pajus ne tik pramonė, bet ir įvairios institucijos bei valstybės narės. E, jos pačios turės prisitaikyti e, koreguoti vaistų tiekimą ir labai svarbu tai suvokti, kad galėtume tinkamai tvarkyti e, persitvarkymą. Ar mūsų agentūra nebedalyvaus Europos reglamentavimo sistemoje? Viskas priklauso nuo gebėjimų. Europos reglamentavimo sistemos didžiausia e, nauda yra tai, kad jo, jos visuma yra labai naudinga, nes ji apriepia labai daug e, dalyvių ir, būtų, ir, ir temų, ir būtų gaila, jeigu mes karalystės atsakinga institucija negalėtų dalyvauti šiame darbe ateityje. Viskas susijęs su praktiniais aspektais. Jūs matėte mano skaidrė, kiek. E, licencijų turėsime perkelti, tai, ak, tai bus sudėtinga 27 valstybėms narėms. O įsivaizduokite, koks krūvis teks atsakingai Britų institucijai, kuri pati viena turės e, nuveikti didžiulį darbą 27 valstybių narių atžvilgiu. kaip su dereglamentavimu ir uh, pigesnių standartų Junktinė karalystė. Mes, mus patikino, kad tie standartai nebus e, susilpninti, sumenkinti. Nemanau, kad Junktinės karalystės gyventojai su tuo taikstusi, bet ir pažiūrėsime, kaip bus. E, galiausiai dar kalbėdami apie pereinamąjį etapą, uh, iš tikrųjų e, sunku bražyti žemėlapį, jei nežinai paskirties taško, jei nežinome, kokia atrodys, kaip atrodys ta galutinė partnerystė įmonėms, labai sunku atsidėti šiam darbui, nes kol kas ne, neaišku, kokie teisės aktai galios ir kokiu pavydalu. Todėl šiandien galioja įstat, pagal galiojančius šiandien įstatymus, Europos, Karalystė bus traktuojama kaip trečioji valstybė. Uh, mums primtinesnė būtų kitokia alternatyva ir norėtume, kad ji realizuotųsi kiek įmanoma. Greičiau ačiū. Atsakysiu į ponas Birder klausimą dėl mokslinių ir medicininių tyrimų sektoriaus, Junktinė karalystė, dėl, kalbant apie specialistus ir akademikus, vis, 16 procentų visų e, akademinio pasaulio darbuotojų, Junktinė karalystė yra, yra iš kitų ES šalių. Ir atsiprašau, kad vėl tai akcijų. Svarbiausias dalykas čia abipusis kvalifikacijų pripažinimas ir laisvas judėjimas. Jei žmonės neturės galimybės laisvai judėti po, žemy, po žemyną, užsimti moksliniais tyrimais, tų mokslinių tyrimų tiesiog nebus. Mūsų pačių atliktoje apžvalgoje mes klausėme gydytojų, ką ketinėte daryti po breksito. Neuždavėme atskirai to klausimo tyrėjams didžiausia pasaulyje mokslinių tyrimų rinka yra Šiaurės Amerikoje. Jeigu tiems žmonėms bus sunku vykdyti mokslinius tyrimus Junktinėje karalystėje arba Europoje ir jiems ats, jų, jie susidurs su migracijos kliūtimis, na, kur jie vyks, sunku juos kaltinti. Taigi rizika, kad taip nutiks, yra milžiniška pono Tayloro klausimas apie Euratomo sutartį. Aš tikėjausi, kad niekas to klausimo neužduos, nes tai vienas sudėtingiausių klausimų, kuriuos teka spręsti mūsų asociacijai. E, brandolinės medicinos vienas iš specialistų pareisią savaitę, specialistė pa pa paruošė apžalgą šiuo klausimu. Trumpai tariant, tai labai sudėtingas dokumentas, bet trumpai tariant, e, tai nenaudinga Junktinė karalystė, o Europos Sąjungai tai neapsimoka ES gamintojams, nes e, Junktinė karalystė įsiveda izotopus, kuriuos gamina Belgija, Prancūzija bei kitos valstybės, jie neteks klientų. E, kaip atrodytų situacija, jeigu nebūtų jokio susitarimo pasiekta dėl breksito? Kalbėjausi su šimtais mūsų narių Junktinėje karalystėje po breksito rezultatų. Uh, ir niekas, nei vienas neužsiminėme apie galimas pozityves šio sprendimo pasiekmes. Galite patys pasidaryti išvadas, bandydami įsivaizduoti, ar Brexitas atneš kažką pozityvaus. Prašau, kiti klausimai, ponia Karenbach. Man atrodo, kad viskas jau pasakyta apie Britus ir apie pacientus. Tai Junktinė karalystė ir kad nieko gero jiems breksitas net neša. Apie mokslinius tyrimus diskusija jau tarsi išsemta, nes žinome, kad Britai yra, e, teikia daugiausiai paraiškų finansavimui iš, e, iš mokslinius tyrimus finansuojančių programų beveik 16 procentų, ne tik medicinės ryties tyrimų projektams. Ar, nekalbant apie mokslininkus, tyrėjus, taip pat apie privataus viešo sektoriaus partnerystės, ar atsirado dviejonės, abejonės ten, kur, iš kur galėtų ateiti paraiškos e, šiems fondams. Taip pat neseniai susitikau su kardiologų e, Europinės asociacijos atstovais, taip pat su kardiologais iš e, Britijos ir jie išreiškė susirūpinimą dėl to, kad nemažai kardiologų buvo, mokėsi buvo rengiami Europos institucijose, beros 25 procentai kardiologai, kurie gyja išsilavinimą ne Junktinėje karalystėje. Ir čia iškyla neiškumo ir nežinios. E, Tai kalbant apie tai, iš kur medic, medikų personalas atvyks dirbti Junktinė karalystė. Izotopai, izotopo klausimas buvo minėtas, e, tai susijęs su prekyba ir e, apsi, apsirūpinimo tam tikrais produktais, tiekimo saugumu. Manau, kad Brexitas e, užaštinis daugybę problemų. E, žinoma, e, tai nekalbant apie prekybos sutartį, ECDC. Aš mm, kaip nenorėčiau, kad mes prarastume Britų patirtį. Ar yra e, planų renkti priemonę, kuri būtų panaši į ECDC? Ačiū, pirmininkė. E, diskusijose dėl vaisto agentūros daugiausia dėmesio skiriama tam, kur ji e, nusės. Amsterdamas laimėjo, Londonas daug praranda. Jeigu e, didžio jungtinė karalystė nebebus tos agentūros teisinės sistemos dalimi. Ką, ką, ką, ką jūsų nuomonė reikėtų teisiškai patikslinti, kad išvengtume katastrofos apsirūpindami vaistais, užsitikrindami jų tiekimą, kad išvengtume galimų labai neigiamų pasiekmių pacientams Junktinėje karalystėje. 2019 kol kas atrodo labai nerealistiška data, iki kurios reikės viską sutvarkyti, paruošti, užbaigti. Jūs sakėte, kad savo pasisakymuose, kad reikia pakankamai laiko. Norėčiau paklausti konkrečiau, kiek. Žinoma, sunku tai pasakyti, nes nežinome, dar nieko kelio gairių palano nėra, nėra tų gairių maršruto, dėl to negalima sudaryti žemėlapio. Bet galbūt galėtumėte pasamprotauti, E, kokių struktūrų, kokių išteklių, e, darbo jėgos, kiek kokios reikėtų. Pone Lafin, norėčiau paklausti jūsų štai ko savo pasisakymą pradėjote labai įdomiai, e, parodėte skaidrę apie tai, ką, pajus nacionalinė sveikatos tarnyba Britijoje po Brexito. Bet tai ne vienintelė tarnyba, kuri pajus Junktinės e, karalystės išstojimo iššūkį. Aš daug esu dirbęs su bendrosios praktikos gydytojais, domėjausi jų samdymo e, problemomis, bendrai medicinos e, paslaugų teikimu ir ką jūsų asociacija, kaip jūsų asociacija vertina Brexitą, vertinant jį kaip iššūkį, šalia kitų iššūkių iškylančių šios profesijos atstovams? Ar tai būtų didžiausias, svarbiausias iššūkis? Norėčiau, kad BMA e, išsakytų dar štai kokią e, nuomonę. Ką Jūs manote apie tai, e, kaip jungtinės e, karalystės vyriausybė vertina Brexitą, įvertindama jo galimas pasiekmes ir grėsmę pacientų sveikatai. Man atrodo, kad kol kas, kaip vertinant dabartinę poziciją vyriausybės, ji su visko susitaiko ir yra labai pasivi. Europos e, specialistų tinklai, e, juose dalyvauja 40 Europos ligoninių, 25 jų yra, tų centrų yra Anglijoje, Junktinėje karalystėje ką jungtinė karalystė prarastų, jeigu mes ateitie nebegalėtume dalyvauti tuose e, tų, tų partnerių institucijų tinkluose medicinos gydimo srityje. Išgirdėjote klausimus, kolegos, dabar galimybė atsakyti. Ačiū. Pradėsiu nuo ponios Kadenbach klausimų dėl mokslinių tyrimų, dėl vaidmens moksliniams tyrimams biofarmacijos pramonėje ir vertinant kitas iniciatyvas, kurias puikiai žino komiteto nariai, tai yra kalba apie didžiasias privataus viešo sektoriaus partneristės, kurios pasiekė didžiulės sėkmės. Taigi, aš Imtinėje karalystėje nekartą esu sulaukusi iš akademiko e, klausimo kaip, kas bus su tuo projektu, IMI projektu, kas nutiks su, su žmonė, žmonėmis dirbančiais tame projekte. kaip tai bus aptarta naujame pamatinėme dialoge. Tie klausimai turi būti svarstami. Jei Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi, na, tai reiškia, kad šiek tiek pasikeis uh, situacija. Nekarlystė nebegalės būti tų, pro, tokių projektų vadovė, tik turės galimybę juose dalyvauti tam tikromis sąlygomis, bet ta tema turi būti platesnių diskusijų dalis dėl dalyvavimo pamatų programuose. Manau, kad e, pamatiniai tyrimai tikrai neturėtų nukentėti po daugelio metų investicijų į šią sritį, nes manau, kad mes nesuvokiame, kaip svarbu, e, kaip, kokios svarbos yra partnerystės sukurtos per daugelį metų ir, ir bendradarbiavimo ryšį. Tai tikrai būtų nenaudinga, tai tikrai nepadėtų mokslu, jeigu būtų bandoma dirbtinai išardyti tos struktūrinius susitarimus. Ir tik dabar tos partnerystės galiausiai pasiekė brandą. Pavyzdžiui, kalbu apie lygų tyrimus neseniai, lankdamas iš Škotijoje, girdėjau apie pediatrijos specialistų tinklus ir iš Škotija sulaukė ypač daug naudos iš tokių tinklų. Ir sunku net papasakoti, kokia buvo to renginio dalyvių reakcija, kai, kai paaiškėjo, kad visam tam iškilo grėsmė. ECDC struktūra. Tikiuosi, kad jai grėsmė nekyla, nes niekas Europoje nesuinteresuotas prarasti galimybę keistis svarbia informacija. Taip pat e, siūsti informaciją, skubius pranešimus apie įvairius pavojus. Nemanau, kad dabar laikas nuo viso, nuo to atsiriboti. Nežinau, kokie sprendimai bus rasti, bet turime visi siekti palankaus sprendimo. Jei Junktinė karalystė e, išstoja iš Europos, iškrenta iš Europos teisinio reglamentavimo sistemos, na, FPO organizacijoje jau priimti sprendimai dėl investicijų iškelimo, nes mums reikalingi galimybė turėti bandymų centrus, testavimų centrus, nes juos įsteigti, jų įsteigimo planuoti reikia dviejų metų laikotarpiui, o kad jie įsibėgėtų, reikia dar daugiau laiko. Todėl mums iškyla tikrai labai rimti iššūkiai. Aš žinau keletą atvejų, kurie tikriausiai žinomi šiam komitetui, kai kurie gaminiai, produktai gaminami tik Junktinėje karalystėje ir jeigu nebus galimybės jų įvežti į ES, tai be jokios abejonės pacientai 27 valstybėse nes jie tikrai nukentės. Tačiau, na, kiek tai užtruks, atsakydama tą klausimą, man noriu pasakyti, kad viskas priklausys nuo to, dėl ko susitarsime. Jeigu Na, tikėkime, kad nesusidursime su didelėmis kliūtimis, jei e, bus pasirinktas kiet, kietojo breksito scenarius. Tuomet turėsime galvoti, ką daryti. Dėkui. Aš pirmiausia apie kardiologus atsakysiu. Gydytojui reikia dešimt metų mokytis. Tai jei kardiologai nuspręs išvažiuoti iš Junktinės karalystės arba iš ES, jei nuspręstų rytoj tą padaryti, tai iki 27 metų reiktų laukti, kol bus paruošti daktarai, kurie jūs, juos pakeistų. Tai tuo būdu sumažės kardiologų skaičius. Aš um, dabar dar kardiologinių problemų neturiu, bet jei būčiau senesnis, mane tokia situacija tikrai neramintų. O dabar dėl pono Palmerio klausimų, dėl darbo jėgos kalbant apie riziką šioje srityje, tai Junktinėje karalystėje yra pakankamai daug problemų užimtumo srityje. Ir breksitas tik uždeda papildomą tų problemų lygį mm, visoje Junktinėje karalystėje, Škotijoje, Velse uždeda, atneša dar daugiau problemų, kurių galėjome išvengti. O ar Junktinės karalystės vyriausybė pakankamai dabar skiria dėmesio prioritetams sveikatos apsaugos rytyje Junktinė karalystė nustatysi, tai mes kitą savaitę sustinkame su sveikatos apsaugos ministru ir um, kalbėsime apie atitinkamus prioritetus Brexit dėrybose. Dėkoju. Dėkoju parlamento nariams, dėkoju mūsų svečiams. Gavome daugiau informacijos apie tai, kiek, kokia yra tarpusavio priklausomybė su jungtinė karalystė. Ir matome, kas gali būti, jei breksito pasiekmes nebus tokios, kokių norime. Tikimės, kad visi padary, prisidėsime, kad mm, situacija išsispręstų kuo palankiau. Kaip jau minėjau, mūsų klausimų pagrindinės idėjas perdosime dėrybininkams, kad jie žinotų, kokia yra realybė. Dar kartą dėkoju komiteto nariams ir mūsų svečiams, o su komiteto nariais sustiksime kitą savaitę. Dėkui. Well done. Yeah, well done you. I'm so sorry they got you with a rattle.